Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich Labadiena, mėly kolegos. Sveiki susirinkę į mūsų komiteto posėdį. Visų pirma, turėtumėm patvirtinti darbo atvarkę. Darbo atvarkėje yra pakeitimas, jį būtina atlikti, nes pavėlavo lėktuvas iš Kopenhagos e, į Briuselį. Lėktuvas vėluoja valandą laiko, dėl to Žaklin Magleit atvyks apie ketvirtą valandą, labai gaila. Tačiau mūsų darbo atverkėje ir daugiau klausimų ir tai mums nėra kliūtis, tas lėktuvo vėlavimas dirbti. Taigi dabar galime aptarti kitus darbo atverkės klausimus, galime apkeisti vietomis uh, darbo tvarkės klausimus. Visų pirma, aptarsime ketvirtą ir penktą klausimus, paskui perėsime prie trečio, kai prie mūsų prisijungs Žaklin Magleit. Tikiuosi, kad jūs tam pritarėte. Taigi darbo tvarkė patvirtinta. Toliau pirmininko pranešimai. Norėčiau jūs nuformuoti apie seminarą. Jis vyks trečiadienį, ten bus kalbama apie mažai uh, anglės dioksido išskiriančią ekonomiką. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad e, įvyko ir nacionalinės asamblėjos susirinkimas Paryžiuje. ten buvo uždraustas bisfenolio naudojimas vaikų maiste. Anksčiau bisfenolį jau yra e, uždraudusi Danija ir dar viena valstybė. Taigi dabar galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas e, komisijai. Ji pateikė Korin Lepaš, Lepaš ir Gerben Jan Gerbrandi. E, klausimas yra susijęs su ES subsidijomis aplinką teršiančiai ir jos netausančiai veiklai. Šis klausimas nebuvo įtrauktas į plenarinės sesijos darbo atvarkę, nes to nepatvirtino pirmininkų suiga ir baigėsi trijų mėnesių terminas. Taigi, kolegos nusprendė šį klausimą uh, iš naujo pateikti. Galbūt e, Korina galėtų pristatyti šį klausimą, o tuomet turėtumėm primti oficialų sprendimą pateikti šį klausimą pirmininkų suėgai. Korina, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Antrą kartą e, mes bandome aptarti tą klausimą. Jame paprasčiausiai kalbame apie griežtumo priemonės tvarkant mūsų biudžetą. Ta tema rūpi mums visiems. Tuo pat metu e, kalbame apie valstybinių viešųjų išlaidų naudojimo taupumą. E, aiškiausiai turime aptarti subsidijas, kurios yra susijusios su e, taršumo mažinimu. Viena vertus, e, tarsi sakoma, kad reikia mažinti taršą, kita vertus, tam neduodama pinigų. E, taigi, galvodami apie subsidijas turime suprasti, kad yra bandoma bendrijos biudžetą tais ryšiai sumažinti, tarsi paskiriant tuos pinigus kitoms rytims. Mūsų komitetas apie tai e, kalbėsiu jau ir su taryba, tarybai tas klausimas labai rūpi, tarybai traukia šį klausimą į savo darbo atvarkę, o mes, Europos parlamentas, turėtume padirbėti, kad e, padaryta būt, kad darbas būtų nuveiktas iki galo. Mes pateikėme savo e, pranešimą dėl e, subsidijų aplinkosaugos e, sričiai. Ir ten kalbame apie tai, kad sumažinus subsidijas tai sričiai, e, tos lėšos e, atitekusios kitoms rytims galėtų e, kito, būti naudingesnės. Mes dėl to bijojame, bet manome, kad aplinkosauga yra bendras interesas. Ačiū Karnilė Paž. Ar norėtų kas nors papildyti? Add, um... Ponas Gerbrandi, daug pridurti negaliu, tik galiu pasakyti, kad šiais taupimo laikais e, dar didesnį prioritetą turėtume skirti tam, kad fondai nebūtų švaistomi. Nes būtent dabar mes kalbame apie e, dalykus, kurie būtų kenksmingi aplinkai. Dabar tarsi mokėsime du kartus, dengsime subsidijas kenksmingai veiklai ir mokėsime po to už žalos ištaisimą Taigi politinis aktualumas yra visiškai suprantamas. Manau, kad mes tą klausimą galime kelti dar kartą ir padaryti didesnį spaudimą pirmininkų sueigai, kad ši tema būtų trukta į plenarnio posėdžio darbo atvarkę. Ačiū. Ačiū, manau, kad tai e, labai geras klausimas žodžiu komisijai ir suinteresuotams pusėms. E, turiu galvoje tas e, suinteresuotas pusės, kurios gauna e, nepagrįstas subsidijas. Kas už, kad šis klausimas žodžiu būtų teikiamas? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Aiški dauguma už, taigi klausimas bus teikiamas plenariniam posėdžiui svarstyti. Yeah. O dabar galime pereiti prie darbo atvarkės penkto klausimo. Ana Rosbach yra salėje. Dėl to tikrai bus lengviau nagrinėti šį klausimą. Klausimas štai koks, kaip išvengti maisto švaistimo veiksmingesnės ES maisto grandinės strategijos. Iš tikrųjų, labai svarbus klausimas, svarbu išteklius naudoti taupiai, taip pat užtikrinti ir ne tik Europos, bet ir pasaulio aprūpinimą maistu. Dabar iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjai, prašom. Øh, Ačiū pirmininkė. Aš peržiūrėjau pranešimą, kurį parengė Salvatore Karona dirbantis Agri komitete. Šiame pranešime kalbama apie tai, kad labai svarbu ir toliau plėtoti BŽUP. Iki 50 procentų visų maisto produktų Europoje yra išvaistomi dėl vienų ar kitų priežasčių tai yra ne vien tik finansiniai ištekliai, tai yra neetiška, tai yra nepateisinama ir iš išteklių naudojimo pusės. Tiesiog yra nepateisinama, kad maistas tiesiog išmetamas. Problema yra labai įvairialypė. Ji yra susijusi ir su maisto gaminimo grandinė, ir su maitinimo įstaigomis Europos Sąjungoje, o taip pat ir Šiaurės Amerikoje Daug problemų kyla ir mažmeninės priekybos srityje. Daug produktų išmetama ir dėl to, kad jie neparduodami. Besivystančios šalyje dalis produktų prarandama transportavimo metu. Ponas Korona teigia, kad teisinė atsakomybė yra tikrai labai ribota. Na, o mes turėtumėm pasirūpinti, kad maisto produktai būtų prasmingiau išnaudoti. Maisto produktų naudojimas. Maisto produktai turėtų būti naudojami kiek įmanoma arčiau jų gamybos vietos. Tai reiškia, kad reikėtų vengti bereikalingo e, maisto produktų, vaisių, daržovių, mėsos gabenimo. Taip pat kiekvienais metais yra išmetama 2,3 tonų žuvies. Tai yra iš tikrųjų uh, E, didžiuliai kiekiai. Žuvis tiesiog išmetamos dėl to, kad prastai administruojamos kvotų sistemos, kad žuvis yra netos rušies ar neto dydžio. Maždaug 20-40 procentų visų vaisių ir daržovių produktų taip pat yra išmetami, nes jie nėra išvaizdus. Jie išmetami dėl optinių priežasčių, dėl to, kad tiesiog netrodo nepriekaištingai. Tarkim, daug agurkų yra išmetama dėl tokių priežasčių. Reikėtų šviesti visuomenę. Vaikus dar darželėse reikėtų mokyti, kad e, maisto produktai yra ištekliai, kurie turėtų būti tausiai naudojami. Uh, namų šeimininkės taip pat turėtų žinoti, kaip elgtis su vaisiais daržomis, kad e, jų nereikėtų išmesti. Aš jau gavau pakeitimų e, Iš kitų kolegų jūs dar galite pateikti savo pakeitimus. Pakeitimus galima teikti iki trečiadienio vidurdienio. Man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbi tema. Mes ne tik švaistome vandenį, bet ir maisto produktus išmetame didžiulius kiekius maisto produktų. Ir aš manau, kad mes turėtumėm prisimti atsakomybę. Turėtumėm elgtis atsakingiau. Labai ačiū Anai Rosbach už mūsų nuomonės projektą Žemės ūkio komitetui. Labai džiugu, kad Žemės ūkio komitetas nagrinėja šią temą. Iš tikrųjų, problema yra labai aktuali, aktuali ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Ketvirtame punkte kalbama apie tam tikrus kokybės reikalavimus. Reikėtų panagrinėti, ką tai reiškia. Ten kalbama apie tai, kad dalis maisto produktų išmetama dėl išvaizdos. galbūt tas maisto produktas ne, netrodo nepriekaištingai, tačiau jį vis tiek galima naudoti. Vokietijoje vyksta intensyvės diskusijos dėl e, maisto produktų galiojimo datos. Galbūt kai kuriais atvejais ta galiojimo data yra klaidinanti, nes kai kuriais atvejais produktai gali būti ir ilgiau naudomi negu kad nurodyta. Galbūt e, komisija uh, galėtų pateikti daug informacijos, ar tiesiog yra tokia praktika rinkoje, ar yra ir atitinkami teisės aktai. Richard Zeber nori pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė. Rinati Zomer yra šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Deja, jos dabar nėra, taigi aš norėčiau padėkoti Anai Rosbach už pateiktą dokumentą. Iš tikrųjų, skaitydamas tą dokumentą, aš gėdinuosi. Mes iš tikrųjų kiekvieną dieną išmetame labai daug maisto produktų. Kai kurios pramoninės visuomenės iš tikrųjų išvaisto labai daug maisto produktų. Taigi problema yra itin aktuali ir likščiol dar nepavyko su ją kovoti. Nuo 80-mečio išmetamų maisto produktų kiekis vis augo. Pramoninės valstybės, ES valstybės narės mane, kad šią problemą turėtų spręsti produktų platintojai, ne vartotojai. Bet Ana Rosbach teigia, kad ir visuomenė turėtų prisidėti prie problemos sprendimo, reikėtų visuomenę informuoti. Iš tikrųjų, ta galiojimo data, produktų galiojimo data dažnai gali būti klaidinanti, ypač kalbant apie vaisius ir daržovės. Ana Rosbach kalbėjo ir apie namų šeimininkės, jų kulinarinius sugebėjimus. Tam pritariu bet manau, kad vartotojai turėtų būti paraginti taip pat e, prasmingiau naudoti maisto produktus. Pagalvokime apie tai, kad trečdalis maisto produktų išmetami dar būdami supakuoti. Net net plėšiama pakuotė, o maisto produktas jau išmetamas. Tuo tarpu visuomenėje yra tokių žmonių, kurie neturi ką valgyti. Galbūt komisija galėtų atlikti studiją, galėtų pati atlikti tam tikrus tyrimus, kad išsiaiškintų, ką mes galime padaryti. Viena vertus iš tikrųjų reikia pradėti visuomenės informavimo kampanijas, o taip pat e, galbūt reikėtų skatinti ir pardavėjus neparduotų maisto produktų išdalinti tiems visuomenės nariams, kuriems jų iš tikrųjų reikia. Buvo kalbėta ir apie tai, kad besivystančiose šalise taip pat yra išvaistoma daug maisto produktų. Mes galėtumėm tokias šalis informuoti, kaip galima geriau produktus pakuoti, gabenti. Iš tikrųjų, šį klausimą reikėtų įtraukti į mūsų prioritetus. Envi komitetas galbūt turėtų prisijimti lyderio vaidmenį sprendžiant šią problemą. Taigi, ačiū Anai Rosbach už pateiktą dokumentą ir aš taip pat raginčiau komisiją energingiau uh, spręsti problemą. Mūsų šešėlinio pranešėjo šiandieną irgi nėra. Uh, Tai aš tik tai keletą pastabų pasakysiu. Pirmiausia, noriu Anai padėkoti už pranešimą. Man atrodo, tai yra labai svarbus klausimas. Junktinėje karalystėje, kaip ir Vokietijoje, vyksta diskusijos dėl galiojimo datų ir vyriausybė ketina keisti įstatymą, nes bus uždrausta formuluotė suvartoti iki arba parduoti iki kažkurios datos. Bus palikta tik, palikta tik tai suvartoti iki, o ne parduoti iki. Taip pat e, tokios formuluotės kaip geriausias iki ypatingai konservuotam maistui. Apskritai tos datos nustatomos be jokių e, mokslinių įrodymų ir aš pati pažvelgus į spintą matau, kad pusė produktų jau yra tas e, geriausias iki terminas pasibaigęs. Taigi ketinama keisti įstatymą ir aš nežinau, ar komisijos atstovų čia yra, gal jie galėtų pakomentuoti, nes na, vartotojams yra labai sudėtinga susigaudyti. Taip pat supermarketų prekybos centrų praktika ir elgesys. Aš vienoje nedidelėje parduotuvėlėje priekybos centre, centre su, netgi susi, susibariau. Aš norėjau vieną pakuotę nusipirkti žalių pupelių ir man, man bandė įpiršti dvi pakuotės. Dvi pakuotės už vienos kainą. Aš sakau, ne, aš noriu tik vienos, bet man primiktinai kišo ir antrą pakuotę. Taip pat e, ūkininkai, pažiūrėjau, negauna daugiau pinigų už tuos, tu, už vieno kainą pasiūlymus. Ir dažnai yra iš tiesų e, siūloma, siūlomos dvi prekės už vienos kainą, bet ūkininkams iš to jokios naudos. Uh, Dažnai ir pagyvenę žmonės, vieniši žmonės yra priversti pirkti iš anksto supakuotas daržovės ar vaisius ir negali nusipirkti mažesniais kiekiais tų daržovių ar vaisių. Kelių morkų, pavyzdžiui, ir panašiai. Taip pat tos organizacijos, kurios platina maistą. Maistą, kuris vis dar yra e, tinkamas vartoti, nors tas geriausias iki terminas jau yra pasibaigęs. Ir galbūt galėtų komisija įvertinti, kaip atitinkamos organizacijos galėtų prisidėti prie to, kad toks maistas nebūtų išmetamas. Taip pat komisija ketina pateikti tam tikrų pasiūlymų, kalbant apie maistą, kuris tikrai jau netinkamas vartoti. E, biomasės klausimas. Čia minama, minima, kad energetika, energijos gaminimas atliekų pagrindu. Tačiau taip nėra. Dažnai matome, kad e, mediena yra naudojama biomasiai gaminti iš iškirstų medžių. Ir e, tikrai nenaudojamos tam atliekos. Taigi aš norėčiau, kad komisija į tai atsižvelgtų rengiant tvarumo kriterijus. Tai yra labai svarbus klausimas ir tikrai daug e, švaistomo to išmetamo maisto galėtų tarnauti biomasės gamybai. Ir šiame, pavyzdžiui, parlamento pastate, kiek yra švaistoma maisto, irgi išmetama maisto. Pavyzdžiui, įvairiuose prieimimuose tikrai labai daug išmetama maisto ir galbūt komitetas galėtų parašyti parlamento atitinkamoms institucijoms su reikalavimu pasirūpinti, kad maistas nebūtų užvaistomas ir išmetamas. Žinome, kad yra sudėtinga bet ką perdirbinėti ir Strasbūrė atliekos yra rušiuojamos į tris šiukšlių dėžes, trijų spalvų šiukšlių dėžes, o galiausiai valytojos visas tas šiukšlės po to supila į vieną konteinerį, tai mes jau net ir juokiamės dėl to Strasbūrė. Taigi man iš tiesų įdomu pažiūrėti, kaip mes parlamente galėtumėme prisidėti prie šių tikslų. Linda tikriausiai į savartynus arba į deginimo įrenginius patenka tos šiukšlės. Briuselio sumuštiniai kurių taip nemėgstu, jie galiausiai į didelį plastikinį maišą sumetami ir galiausiai, man atrodo, baigia dienas savartinę. Ką tik alijota. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegijai Rosbach už pranešimą, kurį pristatė. Aš irgi norėčiau pritarti tam, ką sakė ankstesni kalbėtojai, kurie teigia, kad tikrai siaubinga, kai tiek daug maisto yra išmetama. Jeigu pažvelgtumėme, kaip vartotojai švaisto maistą, tai reikia pirmiausia išsiaiškinti, kokia yra žmonių mąstysena ir daug ką reiktų ateityje čia keisti, bet skubiau matyti reikia ieškoti konkretesnių sprendimų, kuriuos būtų galima lengva, lengvai įgyvendinti. Pavyzdžiui, gamybos grandinėje dažnai laikymo, sandėliavimo, perdirbimo, skirstimo etapais per daug maisto yra švaistoma. Aišku, daug kas susijęs su kaštų taupimu ir estetiniais, kosmetiniais dalykais. Uh, išvaizdos dalykais. Tačiau jeigu norime geresnės maisto politikos, turime užkirsti kelią maisto išmetimui ir švaistimui, kai to galima išvengti. Ir aišku, tai turės įtakos ir šiltame efektą sukeliančių dujų emisijoms, ir vandens suvartojimui, perdirbimo ir, skirs, ir, ir platinimo etapais. Taigi tikrai reikia tuose tais, tais etapais bandyti, kuo galima mažiau švaistyti maisto. Taip pat e, laisvai, nemokamai, atsiprašau, uždalinti maistą. Tokį, kuris jau, tarkim, netinkamas, kur, kurių galiojimo terminas yra pasibaigęs. Bet nenorėčiau, kad tai iškaipytų socialinį balansą, atrodytų, kad e, jeigu maistas jau yra maisto galiojimo terminas pasibaigęs, tiesiog jį išdalyjame tiems, kurie yra neturtingi. Uh, kad tai nebūtų kokios tai socialinės išmokos. Tačiau, kalbant apie žemės ūkio subsidijas, žemėtvarką, tai irgi turi įtakos šiems procesams. Pavyzdžiui, dėl nesažiningai panaudotų pieno kvotų galiausiai pienas buvo išpilamas tiesiog į gatves, Na ir aš suprantu, kaip susierzina ūkininkas, tačiau žinome, kad daug milijonai žmonių pasaulyje neturi maisto. Taigi iš tiesų tai yra skandalingos taisyklės, kurios vis dar galioja, politika, kuri vis dar taikoma, kurią tikrai galima padaryti efektyvesnę. Ir panašu, kad pagal šią politiką efektyviau yra maistą išmesti, nei jį suvalgyti ar kažkaip kitaip panaudoti. Taigi aš manau, kad tam turime irgi skirti e, daugiau dėmesio, kalbant apie vengimą mėtyti maistą. Thank you, Chairman. Um, and I... Gebrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Anai Rosbach už parengtą nuomonę. Mano tėvai naudojo tokį metodą bandydami išsiaiškinti, ar maistas dar tinkamas vartoti. Duodavo gabalėlį katė, jeigu katė valgydavo, ėsdavo, tuomet saugu būdavo valgyti ir žmogui, nes e, paprastai gyvūnai puikiai atskiria tuos dalykus, bet ne visi turi kačių. Ir galbūt pagal, naujų technologijų pagalba galėtumėme žmonėms suteikti galimybę turėti tokią šiuolaikišką katę, kuri atliktų tą funkciją galbūt per nanotehnologijas būtų įmanoma pakuotėse ne datą užrašyti ir ne pagal tą datą nuspręsti, ar maistą išmesti ar ne, bet pakuotė parodytų, tarkim, ar maistas dar saugus valgyti. Mano klausimas Europos komisijai būtų štai koks. Ar jie, nežinau, kad pramonės atstovai tą daro, bet ar komisijos atstovai ieško būdų, kaip būtų galima naujųjų technologijų pagalba kovoti su maisto išmetimu ir švaistimu. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, tas maisto tikrinimas naudojant katę tikrai labai pasiteisina, ypač, tarkim, norint patikrinti, ar pienas dar nepagedęs, ar mėsa dar valgoma. Tikrai ačiū, kad priminėte. Ora la collega Anna Rosbach. Io ritengo che. Eh... Ačiū. Aš turiu pasakyti, kad dokumentas gerai parengtas. Manau, kad Europoje ir turbūt ir kitose e, pasaulio dalise, pažymtinėse Amerikos valstijose, išvaistoma tikrai per daug maisto. Tiesa ta, kad dažnai nepaprastai didelės porcijos yra parduodamos. Ir kartais turbūt e, mes suprantam, kad jas reikėtų mažinti. Bet e, šita lasda turi du galus. Kartais e, į tam tikras plastikinės pakuotės įdedamas per mažas kiekis. Ir e, vartotojas tiesiog mm, suvartodamas nedidelius kiekius pagamina daug atliekų plastikinių. Jeigu leisime šiek tiek nukrypti nuo temos, e, galiu pasakyti, kad e, ir iš parlamento valgyklų labai daug maisto yra išmetama. E, jeigu nori į parlamentą, į valgyklas ar restoranus įvesti, įnešti E, vyno, pavyzdžiui, iš savo gimtinės, kad pavaišintum kolegas, tai reikia mokėti 4 eurų mokestį už butelį restoranams. Um, pagalvokime ir apie didelės uh, maisto įstaigų grandinės, pavyzdžiui, McDonald's. Jie pripažįsta, kad jiems taikomos labai griežtos taisyklės. Ir uh, bandelė, pavyzdžiui, gali, turi būti išmetama praėjus dešimt minučių po jos iškepimo. Negalima jos jau patiekti klientui, jeigu praeina daugiau kaip 10 minučių. Žinoma, kad tada labai daug maisto turime išmesti. Ir eilinį kartą galime pasakyti, kad daug žmonių neturi ko valgyti, o mes vakaruose išmėtome daug maisto produktų, kurie galėtų būti panaudoti. Taigi, ką mes galime padaryti, kaip sako Ana Rosbach? Galėtume padėti organizacijoms, nevyriausybinėms, nepelno organizacijoms. Aš esu tikras, kad uh, tokių e, organizacijų visur, visose šalise yra, kad jos galėtų surinkti tuos maisto produktus, nuspręsti, ar dar, juos dar galima vartoti, nes dažnai ant jų nėra nurodyta galiojimo data. Ir e, vėliau perduoti neturtingoms šeimoms, kuriuoms to reikia, nemokamai. Tonos maisto, puikiai, puikios kokybės maisto yra išmetama kasdien, dėl to, kad mes negalime jų palikti apyvartoje. Todėl ir jeigu mes atiduotume tos maisto produktus žmonėms, kuriems to reikia, tai padarytume tikrai didelę paslaugą. Jeigu Ana galėtų tokį pasiūlymą į savo pranešimą įtraukti, tai aš manau, mes galėtume nustatyti, kad reikia padėti nepelno siekiančiams organizacijoms, dalinančiams tokius maisto produktus ir taip išvengtume nereikalingų e, maisto švaistimo. Galbūt tai būtų tam tikras bandomasis projektas, kuriame būtų bandoma padėti mokėti šiek tiek e, įstaigoms ir žmonėms, kurios e, tą maistą atiduoda kitiems, o neišmeta jo. Tokiu būdu pasiektume dvigubas naudos ir e, nešvaistytume maisto produktų. Karl Heinz Florence. Ačiū. Iš tikrųjų, anksčiau kalbėjo kolegos teisus. Visi jie teisus. Tai, kas buvo pasakyta apie katę, taip pat yra teisinga. Mes irgi laikėme katę, bet vaikams aš to neleidau. Iš tikrųjų, pagalvokime apie tai, kas nustato tas galiojimo datas. Tie žmonės labai toli nutolę nuo vartotojų. Tai yra gamintojų kartelis. Jis yra tikrai labai suinteresuotas nustatyti trumpą galiojimo datą tam, kad galėtų nuolat teikti šviežius maisto produktus ir sudaryti tokį įspūdį tik, kad tik švieži produktai yra sveiki. Kai kurie maisto produktai gali būti sandėliuojami mėnesių mėnesiais, tarkim bulves. Bet jeigu, tarkim, obolys yra vos vos įbrėžtas, tai jau tarsi nebetinkamas vartojimui. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip iš tikrųjų yra nustatomos tos galiojimo datos. Taip pat tie maisto produktai, kurie nesunaudojami žmonių maistui, jie gali būti naudojami e, gyvūnų šėrimui. Tokiu atveju, tarkim, įsivaizduokime, duonos galiojimo data yra keturios dienos. Praėjus keturioms dienoms duona yra išpakuojama ir paverčiama pašarais. Taigi čia taip pat susiduria tam tikri interesai. Man atrodo, galiojimo data yra antra pagal svarbumą tema. Svarbiausia tema yra visuomenės sąmonės keitimas. Įsivaizduokime, kad maisto produkto uh, galiojimo data jau pasibaigus. Kas atsitiktų, jeigu aš tokį produktą suvalgysiu ar, ar nesusirksiu? Labai ačiū, sako Matijas Grotė. Ana Rosbach sakė, kad jau nuo mažų dienų vaikus uh, reikėtų mokyti nešvaistyti maisto produktų, taip pat kelti ir etinius klausimus. Jau buvo sakyta, kad reikia vaikus šviesti darželiuose. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien tarp mūsų yra ir lankytojai, būtent atstovaujantis darželio sektorių. Jie kaip tik labai atidžiai klausėsi, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, daug maisto produktų yra išmetame. Tarkim, Vokietijoje kiekvienas gyventojas išmeta maisto produktų už 33 eurus. Aš norėčiau pasiteirauti komisijos, ar ji turi kokiu nors duomenų apie maisto produktų švaistimą ir kaip reikėtų su tuo kovoti. Jeigu ne, tuomet, Ana, mes turėtumėm pareikalauti, kad komisija parengtų strategiją dėl kontrolės procedūrų, kaip būtų galima sumažinti tokius didžiulius kiekius maisto. 33 eurai vienam gyventojui tai iš tikrųjų yra daug. Taigi komisija turėtų parengti procedūras. Šiuo metu taryboje vyksta diskusijos dėl to, kiek maisto reikėtų skurstantiems gyventojams. Pagalvokime, mes išmetame tonas maisto produktų, o tuo tarpu pačioje Europoje yra žmonės, kuriems trūksta maisto. Taigi šias problemas reikėtų spręsti kartu. Galbūt kai kas sako, kad trūksta teisinio pagrindo, tačiau Europos teisingumo teismas jau yra priemę sprendimą. Komisija iš tikrųjų turėtų kartu spręsti šias dvi problemas. Apie tai kalbėjo uh, ir kiti kolegos. Tarkim, Vokietijoje yra tam tikri centrai, kuriuos gali kreiptis badaujantis žmonės. Ir į tuos centrus maisto produkt, produktų gamintojai arba pardavėjai gali pristatyti maisto produktus. Taigi reikėtų išmintingai valdyti tokius maisto srautus. Mes krendame į menulį, tačiau nesugebame užtikrinti, kad visi turėtų maisto. Taigi turėtumėm pasiraitoti rankovės ir sukurti protingus teisės aktus. Labai ačiū. Mes norėtumėm oficialiai pasveikinti vaikų darželio delegaciją iš Friesland. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Ačiū pirmininkė, sako pane Klas. Iš tikrųjų labai įdomu klausytis vykstančios diskusijos, bet man kyla klausimas, kokiame komitete aš esu. Mes juk esame sukūrę standartus, aukštus kokybės standartus, taip pat ir dėl galiojimo datų. Taigi turėtumėm visų pirma ir save pakritikuoti, turėtumėm viską vertinti savikritiškai. Pramonė dažnai nustato labai trumpą galiojimo e, datą dėl to, kad atsikratytų atsakomybės. Jeigu aš nusiperku maisto produktą su labai trumpa galiojimo data, arba jeigu produktas yra nešviežas, aš jį galiu gražinti ir tada e, pardavėjas turi prisimti atsakomybę. Taigi mes save savikritiškai turėtumėm įvertinti. Uh, Buvo sakyta, kad maisto produktus reikia dalinti badaujantiems žmonėms, o ne katėms. Gal truputį atsargiau apie tai diskutuokime, tai yra tikrai jautrus klausimas. Visi žmonės turėtų turėti sveiko ir gero maisto. Taigi vadovaudamiesi sveiku protu galime labai aiškiai apibrėžti, kas dar yra valgoma, kas jau nevalgoma, kada maisto lygučius dar galima naudoti, kada jau ne. Taigi turėtumėm būti truputį ūkiškesni. Taip pat reikėtų investuoti ir į švietimą. Reikėtų mokyti žmonės, ką dar galima padaryti su maisto likučiais. Taigi dar tikrai yra ką veikti. Uh, Na, iš tikrųjų gal problema yra ta, kad maistas yra per pigus, žmonės tiesiog sauliaidžia įsigyti daug maisto, kas lieka tiesiog išmeta. Taigi dar yra daug stabdžių, kurios galime nuspausti. Mes e, labai sąmoningai apibriešėm maisto produktų kokybę taip, kaip ji yra apibriešta dabar. Na ir galiausiai buvo sakyta, maisto produktus galima sušerti gyvūnams. Tačiau būtent mūsų komitetas yra e, uždraudęs maisto likučius atiduoti gyvūnams. Būkime garbingi, tema iš tikrųjų yra svarbi. Mes turėtumėm ne tik skatinti žmonės neišmesti maisto, bet mes turime peržiūrėti iš naujo daug dalykų. Problema yra ne tik tame, kad yra naikinami maisto produktai. Nepamirškime ir to, kad labiausiai aplinka keičia dėl maisto produktų paruošimo, transportavimo, pakavimo. Taip pat aplinka kenčia, kai produktas yra gabenamas. Iš tikrųjų, būtent čia mes dar galime daug ką nuveikti. Manau, kad mano mintis tikrai vertėtų atspindėti šioje nuomonėje. Ačiū. Na, pažiūrėkime, kitas mūsų kolega, ką gali pasakyti. Šnelhardt, kiek jis yra ūkiškas. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų pritariu tam, kas buvo pasakyta anksčiau, ką pasakė kiti kolegos. Be abejo, mes per mažai gerbiamą maisto produktus, nes tam išleidžiame per nelik mažą savo pajamų dalį mes turėtumėm skatinti žmonės gerbti, vertinti maisto produktus. Karl-Heinz Florence sakė, kad iš tikrųjų mes jau esame prieėmę daug procedūrų, daug patvirtinę esame taisyklių. Ir dabar maisto produktai tikrai išlieka ilgiau, nes yra sunaikinamos bakterijos. Tarkim, pienas gali galioti mėnesius Iš tikrųjų, ta galiojimo data yra labai ilga. Bet vis tiek žmonės yra linkę pirkti šviežesnius maisto produktus ir senesnius išmesti. Diskusijų metu mes nuolat kalbame apie tai, kaip reikėtų vert, gerinti žmonių gyvenimo kokybę ir taip toliau. Taip, tai tiesa. Mes taip pat e, kovojame už tai, kad maisto produktai būtų pakartotinai naudojami, tarkim, perdirbti. Maisto produktų išmetimas arba deginimas arba išmetimas iš šiukšlynus yra tikrai toliau netoleruotinas reiškinys. Taigi mes turime įvertinti daugelį aspektų susijusių su šia problema. Turime peržiūrėti ir savo įstatymus. Ir diskusijas apie maisto produktų gamybą. Taip pat jau vaikus turėtumėm skatinti vertinti maisto produktus maisto. Mes mokyklose dabar kalbame apie sveiką mytybą. Bet turėtumėm skatinti ir nešvaistyti maisto produktus. Geriau maisto produktus, aišku, atiduoti vargingiausiamis, bet aš nemanau, kad čia ir dabar prasminga apie tai diskutuoti. Kadenbach, aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Iš tikrųjų, ši diskusija atspindi visą tai, ką mes aptarinėjome šiame komitete. Tai yra klausimas susijęs su žemės ūkio aplinka, socialinė atsakomybė, įmonių pelnu ir taip toliau. Aš manau, kad nepakanka būti vien tik tais ūkiškais. Mes dabar daug kalbame apie maisto produktų ženklinimą. Ant etiketės yra pateikiama daug informacijos, bet žmonės turėtų žinoti ir kokį poveikį maisto produktas turi jų organizmai. Ne visi žmonės tikrai yra informuoti. Daugelis vaikų, tarkim, net nežino, kaip galima pagaminti kažkokį piragėlį. Jiems tiesiog skanu, bet jie neturi supratimo, kas ten yra viduje. Reikia reikėtų skatinti žmonės pažinti maisto produktus, taip pat gaminti ir namuose. Tačiau tam reikia daugiau laiko. Ir man atrodo, kad mes tam vis dėlto turėtumėm skirti daug, daugiau dėmesio. Man atrodo, nepakanka apie tai kalbėti tik čia ir dabar, apie tai reikia kalbėti visoje Europos Sąjungoje. Dabar iš tikrųjų e, yra išmetami, e, išmetamos tonos maisto produktų ir tokia situacija yra tikrai neprimtina. But no. Tik, tikiuosi, bet ne. Aš irgi norėjau prisidėti prie diskusijų Dėl paprastos priežasties niekuomet šioje salėje nemačiau dar tokio bendrapartinio sutarimo. Šiuo klausimu panašu, kad visi domisi ir aš manau, kad yra puikus signalas komisijai, rodantis, kad reikia imtis veiksmų, nes tai yra problema, kurią patirime, esant dabartiniai kriziai, tikrai vartojame daugiau nei gaminame. Tai yra kartos klausimas, aplinkosauginis klausimas, klausimas, kuris susijęs ir su vystimo aspektais, taigi atėjo laikas kažką daryti ir parlamentas panašu yra pasirengęs. Pirmininkas, ačiū. Taigi buvo keletas klausimų užduota komisijai. Šantal Gucci iš Sanko generalinio direktorato pateiks atsakymus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Rosbach, už tai, kad išsakė paramą šiam klausimui ir dėkoju kitiems nariams. Tikrai nėra jokio nesutarimo su komisijos pozicija, sutarėme, kad klausimas yra labai aktualus ir ypatingai dabar išteklių efektyvumo veiksmų plane. Europos komisija maistą ne vien tik žaliavas, bet ir maistą laiko išteklių, kurį reikia gerbti ir su juo tinkamai elgtis. Dabar e, parduoti iki ir geriausias iki ženklinimas. Taip, tai yra labai svarbu. Abi institucijos informacija priemė dokumentą dėl informacijos vartotojams, vartotojams ir nacionalinių ir pramonės lygmenių tą reikia padaryti aiškiau, nes geriausia iki yra kokybės klausimas, nieko daugiau. Tai taip yra ženklinami ryžiai, makaronų produktai ir tikrai jie yra tinkami dar vartoti po tos, po tos datos. Uh, Taigi tiesiog pramonės įmonės nori pasirūpinti, kad produktai būtų kokybiški ir skanus, bet juos tikrai galima vartoti ir po geriausia iki datos. Kitas klausimas yra kur kas aktualesnis, susijęs su hygienos klausimais, saugumo klausimais, parduoti iki. Tai yra labai svarbu, svarbus terminas, jo reikia laikytis. Kaip pramonės įmonės nustato tą datą, aišku, tai yra tam tikra manevrų laisvė ar norint užtikrinti didesnį saugumą ar mažesnį saugumą. Pavyzdžiui, jogurtų atveju jie gal nori tiesiog e, saugumo sumetimais nustatyti trumpesnę datą, bet tai yra susijęs su mikrobiologinė kokybė produkto ir produkto sauga, saugumu. Keletas narių minėjo ir pakuočių klausimą, tai aišku yra labai aktualus dalykas, tačiau tik iki tam tikro lygmens. Uh, nes paketėje negalime visko pakuoti tam, kad gyva, galiojimo laikas būtų ilgesnis, nes tuomet daug atliekų iš pakuočių gauname. Taigi kartais yra naudojami antrinio panaudojimo krepšeliai, maišeliai. Čia, aišku, yra neblogų galimybių moksliniams tyrimams, technologijoms ir čia buvo pateiktas pavyzdys dėl nanotehnologijų, bet vėlgi, aišku, turime pasirūpinti dėl tam tikrų saugumo klausimų ir taip pat vartotojas ar e, yra pasirengęs pirkti produktus e, su ženklinimais pakuotėse, spalviniais ženklinimais pakuotėse. Na ir aišku, labai svarbu, kad visi maisto grandinės veikėjai čia suvaidintų svarbu vaidmenį nuo žemės ūkio iki pat vartotojo per rinkodaros strategijas. Pardavėjai dirba tikrai konkurencingame sektoriuje ir laikosi tam tikrų strategijų ir užpildo lentynas maksimaliai. Tam tikrais atvejais lentynos turi būti ištuštinamos, nes buvo per daug supirkta ir neišparduota. Aišku, estetinė daržovių išvaizda. Labai dažnai čia ne ES taisyklės suvaidina svarbiausią vaidmenį, bet patys pardavėjai nori, kad jos atrodytų estetiškai. Pavyzdžiui, kreivas morkas išmeta dėl netinkamos išvaizdos. Kaip būtų galima užkirsti kelią maisto švaistimui. Taip, maisto atliekos biomasiai gaminti. Bet nereiktų to skatinti, nes yra įmonių, kurios pasidaro neblogai verslo, ne, pasidaro ne, ne, nemažo pelno dėl to, kad nori, kad kuo daugiau tų atliekų būtų skirta biomasės gamybai. Ir žinau, kad yra Anglijoje tokių įmonių, kurios. renka atlikas ir gamina biomasę. Uh, duomenų sistema nėra harmonizuota ir, aišku, sunku įvertinti, kiek yra išmetama maisto namuose, bet, aišku, yra tam tikrų studijų. Maisto atliekos yra sveriamos. Ir Paryžiuje, pavyzdžiui, maisto prekybos centre buvo įvertinta, kad kasdien 8 tonos šviežio maisto yra išmetama ir taip yra dėl to, kad netinkamai veikia logistika, nes pigiau yra išmesti maistą, negu jį transportuoti, nuvežti vartotojams ar maisto, į maisto bankus ar kokiems tai platintojams pervežti. pervežti. Taigi, matyt, reikia visą sistemą pakoreguoti ir atnaujinti. Taigi, iš principo susidaro įspūdis, kad visi sutarėme dėl bendro tikslo ir turime ieškoti būdų, kaip geriausiai jo pasiekti. Tai yra elksenos klausimas, visų veikėjų elksenos, taip pat technologijų, logistikos, transportavimo klausimas. Tai taip pat, aišku, ir visų veikėjų bendra mąstysena. Valstybės narės, vietos savivaldybės irgi suvaidina svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, atliekų surinkimo klausimų. Taigi mes norime pirmiausia pažiūrėti, kur tai vyksta dažniausiai. Mes manome, kad per visą maisto grandinės per visą maisto grandinę, įskaitant vartotoją, taip pat žiūrėti, kaip galima tą problemą efektyviausiai išspręsti. Taigi dėl tikslų sutarėme prevenciją, o jeigu prevencija neįmanoma, tuomet e, kuo galima tinkamesnis naudojimas. Taigi, ačiū. Tikiuosi visus klausimus atsakiau, pirmininkė. Puikus pranešimas. Ja, Labai ačiū komisijai. Man atrodo, kad visi sutarėme dėl to, kad tema labai svarbi kai kalbame apie tvarų išteklių naudojimą ir išteklių naudojimo strategiją, tai čia e, svarbus elementas yra ir maisto produktų tvarus naudojimas. Pranešėja, prašom. Er Ačiū, e, gerbiama komisijos atstovė. Mes labai džiaugiamės dėl to, kad taip sutarėme tą temą, akivaizdu, kad galima padaryti labai konkrečių ir svarbių veiksmų. E, mes e, nekartą girdėjome kalbant apie biomasę, apie biokūrą šioje diskusijoje taip pat. Taip, tiesa, yra dalykų, kurių negalima panaudoti pakartotinai arba per daug brangiai kainuoja jų perdirbimas, per daug energijos sunaudojama tam, kad tos atlikos galėtų panaudotos. Taip pat e, būna, e, kad e, kartais tokios medžiagos gali būti geriau panaudotos biologiniam kūrui negu biomasiai. Klausydama visų kolegų čia, Aš supratau, kad būtų geriau, jeigu mes e, aiškiau sutvarkytume turinčių, turimus teisės aktus ir pradėtume patys e, E, praktiškai imtis reikalingų priemonių. Kiekvienoje valstybėje yra labai daug prieštaringų savybėje, e, prieštaringų sąlygų. Štai Danijoje yra dvi e, skirtingos, dvi skirtingi teisės aktai dėl to, kaip turi būti elgiamasi su datomis, kurios yra nustatyt, užrašytos ant produktų. Uh, Ir e, neretai ant produktų yra parašytos dvi datos, kada parduosi ir kada suvalgyti. E, tie dalykai dabar jau nyksta ir toks painumas nyksta, Danijoje atsiranda iškesnė sistema. E, iš nuolat buvo minima ir pakuočių tema. Aš ką tik grįžau iš Berlyno ir su dideliu pasitenkinimu sužinojau, kad yra e, atskiras e, skyrius parduotuvėse dabar e, vien, vieno asmens produk, viena, vieno asmeniui suvartoti skirtiems produktams. Ir tai yra šviežus produktai, nes anksčiau tokio prisitaikymo prie mažų šeimų poreikio ne, nematėme. E, lygiai Taip pat galime pasakyti, kad e, turėtų būti stengiamasi sumažinti plastikinių pakuočių naudojimą e, parduodant produktus. E, matome, kad neretai galima net išvengti tų plastikinių pakuočių, renkantis pirkimo būdus. Buvo keliamas klausimas ir dėl šaldytų maisto produktų kurie gali būti pozityvus sprendimas, nes e, e, pirktume tai, ką galima ša laikyti šaldytuvė ir ką galima laikyti ilgiau. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad tas klausimas yra nepaprastai svarbus, nes pasaulėgi tiek yra daug žmonių, kurie neturi pakankamai maisto. Labai ačiū už tokias turtingas diskusijas. Iš tikrųjų išgirdome daug pasiūlymų, ką galima padaryti. Pakeitimus galite teikti iki spalio 19 dienos, 12 valandos. Balsuosime spalio 22 dieną. Balsavimas Angri komitete vyks spalio 23, taigi mes dar turime pakankamai laiko tam, kad galėtumėm pateikti savo nuomonę. Kolegės ir kolegos, lėktuvas iš Kopenhagos vis dar netvyko, O vis dėlto mūsų viešinė jau atvyko. Panašu, kad um, labai tyliai ir be jokių emisijų mūsų svečiai atvyko į salę. Taigi galime eiti prie trečio klausimo. <laughs> Nepamačiau jūsų. Sveiki atvykusi. Taigi trečias mūsų darbo atvarkės klausimas. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti Žaklin Magleit. Ji yra Europos aplinkos agentūros įsikūrusios Kopenhagoje vykdomoji direktorė. Sveikiname atvykus į kasmetinį keitimąsi nuomonėmis su mūsų komitetu. Uh, Netrukus išgirsime, ką 2011 metais nuveikė agentūra ir kokie projektai dar bus įgyvendinti. Esu tikras, kad jų yra tikrai daug. Į Kopenhagą mes buvome nusintę savo delegaciją rugsėjo pradžioje. Na ir tie kolegos taip pat tikriausiai mūsų informuos apie tai, ką ten matė. Uh, Taigi iš karto suteikiu žodį Žaklin Magleit. Prašom pristatyti savo veiklą. Labadiena ir dar kartą atsiprašau, kad pavėlavau atvykti, bet pagaliau pavyko. Tiesą sakant, skridau per Miunichą ir kitais aplinkkeliais. Labai ačiū, kad man skiriate laiko, kad pristatyčiau agentūros darbą ir tai, ką esame nuveikę 2011 metais, bei ką planuojame padaryti 2012 metais. Be bejonės mes ir toliau stengiamės įgyvendinti visą eilę politikos krypčių, bandydami e, parengti dirbą daugeliu diskusijų dėl e, išteklių taupimo veiksmų plano įgyvendinimo. Taip pat e, matėme, kad e, mūsų veikla apėmė e, labai daug tokių sričių kaip e, biologinė vairovė, dirbožėmis, klimato kaita ir panašiai. 2011 metai vėlgi pasižymėjo tuo, kad mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis ir jų organizacijų tinklais. Tai leidžia modernizuoti mums savo veiklą, mes turime veiksmingiau rinkti informaciją, greičiau apie ją pranešti ir bendrai operatyviau gauti naujausią informaciją. Apie tai aš e, irgi pakalbėsiu, pakalbėsiu apie bendrą informacijos apie e, aplinkosaugą klausimus ir pristatysiu valstybės narės, kurios įgyvendina elektroninės valdysenos principus ekologijos rytyje. Mūsų prioritetai 2012 metams yra pagristi 2011 metų planu, kalbėsime apie resursų taupimo planus, elektro, ekologišką ekonomiką ir panašiai, kalbėsime apie klimato kaitos mažinimo uh, padarinių mažinimą, galvosime apie tai, kaip galima modernizuoti ir standartizuoti e, ataskaitų teikimą iš valstybių narių. Per e, diskusijas apie rodiklius mes e, galvojame suteikti pagalbą valstybėms narėms, išsiaiškinant subsidijų poreikius ir galimus raidos kelius, siekiant didesnio žaliavų ir išteklių taupimo. Bendrai e, galiu pasakyti, kad parengėme visą eilę ataskaitų ir pranešimų, kad įsivaizduotumėt maždaug, prisakysiu, kad vėl per pasarasias keletą savaičių parengėme keturis e, didžiausias ataskaitas apie klimato kaidą. Štai e, tarp jų yra retrospektyvi analizė ir apžvelgianti 20 metų mūsų veiklos, taip pat e, preliminarius ir iš ankstinius e, paskaičiavimus, kaip atrodys valstybių narių E, sukaupta, e, sukurtos sistemos, e, ką jūs padarys per vienerius metus įgyvendamas jungtinių tautų klimato kaitos sistemą. Ir kasmet matote, kad mes savo skaičiavimus pagryžėme iš ankstiniais duomenimis. Resursų efektyvumo planą ir programą parengėme, o po dviejų savaičių bus paskelbta transporto ir aplinkosaugos ataskaita ir ją pristatysime čia Briuselėje. Taip pat bus paskelbta ataskaita apie oro kokybę. Tai bus šiek tiek vėliau. Taigi didelės ataskaitas nuolat skelbėme, bet kasgi bendrai paaiškėja. Paaiškėja, kad labai dažnai mes neįgyvendiname tų ekologinių tikslų, kuriuos esame išsikėlę. Um, E, šiltnamio efekto išmetimo srityje įsipareigojimai kaip ir tenkinami, tačiau 2010 metais e, skaičius išaugo iš maždaug 2,4 procentais. Tai yra padėties pablog, E, tai yra šiek tiek padėties pagerėjimas, lyginant su 2009 metais, bet to dar nepakanka. Daugiau reikėtų padirbėti ypač Austrijoje, Italijoje ir Luksemburgė. Ten tikrai reikėtų geriau sutvarkyti vidaus mechanizmus ir politiką. Perinant prie 2012 metų, aš galėčiau E, šiek tiek įvardinti, kaip pasikeis e, mūsų pagrindiniai veiklos kertiniai atmenys. Pirmiausia, galėčiau pristatyti mūsų iniciatyvą dėl šiltnamio efektą su išmetančių dujų e, ataskaitos. Neseniai buvo paskelbti rezultatai, kurie mus, e, tiesą sakant, nuveda iki pat 2012 metų. Suprantame, kad per visą tą laiką ES turės labai aiškiai apibriežti, kiek e, per metus valstybės narės gali išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų Tai yra labai svarbus dokumentas, e, kalbantis apie itin jautrų klausimą daugeliu šalių. Ir dabar, kai parengsime tą ataskaitą, mūsų agentūra turbūt įgaus kitokį statusą, negu būdavo anksčiau. Tai paaiškės, kad pirmiausia, mes galvojame ne tik apie komercinę, prekybinę e, mūsų ekonomikos pusė, bet ir apie neprekybinę. E, mūsų sekretoriatas sukaupė ekspertų žinias apie tai, kokia yra kiekvienos nacionalinės valstybės sukauptų priemonių e, bazė. Suprantame, kad e, pagrindinis prioritetas yra naudoti ekspertus, kurie būtų pripažįstami tarptautiniu mastu. Tai būtų vadinamoji mobilioji komanda, kuri galėtų vykti į valstybės narės ir įvertinti kiekvienos jų padėtį. Taigi tas dokumentas bus labai jautrus ir jis turės labai daug poveikio e, biudžetui. Dėl resursų taupimo. E, kartu su kolegomis komisijoje ir su jumis parlamente labai daug esame tą klausimą svarstę, bandydami išsiaiškinti, kas ateityje išaiškės, kaip e, vyks. Um, kokios išvados bus padaromos skaičiuojant kasmetinę augimą ir pateikiant atitinkamą ataskaitą. Mes bandome įvertinti ES turimą turtą, mes galime e, geriau e, kokybi, kiekybiškai vertinti, kaip mes naudojame dirbožėmį, vandenį, e, anglį ir panašiai. Tokiu būdu galėsime geriau apibriežti dabartinį vidaus suvartojimą. Tai darome pagal jungtinių tautų statistikos e, skyriaus e, reikalavimus ir pasaulio banko reikalavimus. Suprantame, kad artimiausiais metais bus parengtas e, Ehm, parengti metodai resursams e, efektyviai naudoti, kurie bus pripažįstami tarptautiniu mastu, ne tik Europoje. Dėl bioįvairovės ir vandens mes bandome akcentuoti, kad reikia ne tik remti dabartinius teisės aktus, tokius kaip Habitat ir Natūra direktyva, bet ir išplėsti turimą infrastruktūrą. Labai aktyviai bendradavome su kitų komisijos tarnybų kolegomis ir bandome susitarti dėl tokių at, e, atraminių taškų, dėl referencinių faktų ir kriterijų, kuriais galėtume nuspręsti, e, kokia turi būti žalioji infrastruktūra Europoje. Be to rengėme ekosistemų vertinimą, bendraudami su e, kitais veikėjais ir partneriais ir e, pirmiausia, mes bandome išsikelti konvencijos naujus tikslus, bandydami E, ne tik e, išmatuoti tuo, turim esamą padėtį, bet ir apie ją pateikti dermatais ataskaitą. E, biologinės įvairovės ataskaitos mechanizmas yra labai svarbus, nes jis leis parengti naują ataskaitą apie šios srities poveikį ES ekologiniams priemonėms. E, per mm, aplinkosaugos informavimo sistemą e, be, bus e, posėlėjama biologinė įvairovė ir aš manau, kad ta diskusija, kuri ką tik čia vyko apie maisto taupimą, yra su tuo susijusi. Aš manau, kad daugelis net žinomų Europos vyrėjų prisidėtų prie tokių um, kampanijų. Mes tengiamės organizuoti daug uh, tokių rinkiminių, uh, atsiprašau, informacinių kampanijų, kad uh, žmonės geriau suprastų biologinės įvairovės reikšmę. Astanoje neseniai vyko ministrų susitikimas, uh, kuriame buvo priimta tokia bendra sistema, bendra ekologinės informacijos sistema. Tai yra labai svarbus E, tarptautinės ekologinės valdysenos elementas. Manau, kad e, labai panašu, kad ateityje dalis šios sistemos nuostatų bus įrašyta ir Rio deklaracijoje. E, labai gera tai yra priemonė dirbti su valstybėmis narėmis, neapsiribojant tik Arhus konvenciją. Ir tokiu būdu mes galime su valstybėmis narėmis vykdyti diskusijas ir dėrybės. Uh, E, ekologijos klausimais. Šią sistemą įgyvendiname ne tik ES viduje, bet ir mūsų kaiminysėje, ir rytus ir į pietus. Ir matome, kad valstybės narės e, nuo, ir taip pat jos kaiminės e, nuo Rusijos iki pat Tuniso yra suinteresuotos tokios sistemos ištobulinimu. Kitas dalykas - GMES yra siūloma e, greta daugiametės finansų perspektyvos. E, E, tai leistų išspręsti daugelį sungumų, kurie ES jau seniai egzistuoja. Mes tikimės, kad GMS e, per mūsų darbą ir e, kitas tarnybas leistų panaudoti geresnę panaudoti mūsų politiką efektyviau. Be žemės stebėsienos sistemos GMS mes galime e, dar kalbėti apie E, skirtingų sričių ataskaitas, pavyzdžiui, e, anglės dvideginio išmetimo ataskaitas, žemės ūkio srities ataskaitą ir panašiai. E, galime tik patvirtinti, kad ta tema yra nepaprastai svarbi daugeliu jūsų komitete aptariamų sričių ir taip pat žemės ūkio politikai, transportui, regionų plėtrai ir panašiai. Baigdama norėjau pasakyti, kad mes be bejonės labai džiaugiamės galėdami jūs paremti, ypač e, tokiuose srityse, kurios e, yra numatytos e, septintojoje moks, septintoje EAP. Kiek žinau, sausio mėnesį buvo planuojama jau paskelbti tą EAP, bet aš žinau, kad E, bus greta e, aplinkosaugos būklės ataskaitos prašoma ir valstybių narių pateikti savo nuomonę apie tai, kaip jos įvaizduoja gyventinimą to, tų programų. Jau dabar labai daug valstybių pradeda bandomasias studijas atliekų ir e, jų kokybės bei bio įvairovės rytyje. Tai e, leidžia. Um, e, Teisės aktų įgyvendinimą uh, įvertinti iš kitos pusės. Matome, kad dažnai e, teisės aktai yra prastai gyvenami dėl to, kad yra netenkinami reikalingi reikalavimai ar e, keliami reikalavimai arba neužtenka investicijų. E, jau dabar rengdami EAP bendradarbiavame su daugelį valstybių narių ir sprendėme atliekų problemas Ir dabar su piliečių grupėmis bandome išsiaiškinti, kaip būtų galima geriau įgyvendinti tas politikas, kurias dabar aptarėme. Taigi, ponė pirmininkė, manau, kad čia aš e, savo prisistatymą baigsiu ir mielai atsakysiu jūsų klausimus, ypač galvodam jant apie mūsų kitų metų darbą. Ačiū. Ja, dank, äh, Labai ačiū poniai Magleit už veiklos apžvalgą. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų, norint plėtoti tinkamą politiką įvairiose sritise, reikia turėti patikimų duomenų. Aš dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai. Jie yeah galės papasakoti, kiek dėmesio mes skiriame GMES sistemai, jos tikrai nepaleidžiame iš akių. Taip pat buvo minėta septintoji pagrindų programa, veiksmų programa skirta, 2000, skirta 2012 metams, galbūt vėliau e, galėsite tarti daugiau žodžių, kas tai yra ta septintoji ES veiksmų programa. Taip pat e, turėtumėm kalbėti apie vadinamąjį I look factor. Agentūra taip pat e, galbūt turi domenų, turi rezultatų šioje srityje. Mes esame paskyrę kontaktinį asmenį palaikyti ryšiams su agentūra. Ponas Gepandi, prašom. Dėkuoju, ponė Megreit, už labai aišku pristatymą. Norėčiau padėkoti Jums ir komiteto vardu už šiltą prieimimą prieš keletą savaičių, kai lankėmės agentūroje su parlamento delegacija. Prieš keletą savaičių čia komitete, nes jau aptarėme vizito rezultatus. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, dėl atliekų. Atliekų politika yra sudėtinga įgyvendinti, aš jau tai minėjau, minėjote apie bandomuosius projektus. Ar nemanote, kad agentūra galėtų suvaidinti daugiau vaidmens didesnį vaidmenį, vertinant, stebint, kaip valstybės narės įgyvendina atliekų tvarkymo teisės aktus, ypatingai turint omenyje, kad sritis yra labai svarbi. Kitas klausimas - biologinė įvairovė. Šis rytis susiduria su tam tikrų spaudimu ir matome daug negražinamų dalykų vykstančių ir mane gal įkvėpė mano valstybė, tačiau aš matau, kad ministrai teigia, jog pagal dabartinę politiką tikslų pasiekti įmanoma, tikslų užsibrieštų teisės aktuose. Tačiau nemažai mokslininkų prieštarauja, bet vis tiek mūsų ministras teigia, kad tikslų pasieks. Tačiau jis matyt neišgyvens iki tokio laikotarpio, kai bus įrodyta, kad tikslai nebuvo pasiekti. Ar aplinkosaugos agentūra negalėtų čia suvaidinti ryškesnio vaidmens, nes kalba eina apie tą politiką, kuri išryškės, duos rezultatų po 15-20 metų. Gal galėtumėte pateikti atsakymą šį klausimą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponui Gebrandi. Zeba. Toliau kiti kalbėtojai. Richard Seibert. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti Jums, gerbiama direktorė. Dėl biudžeto. Duomenys buvo pateikti visiškai neseniai ir mūsų komitetas tikrai džiaugiasi tuo, kad taip gerai buvo atsižvelgta į tvarumo aspektą. Mane domintų Jūsų agentūros vaidmuo bendradarbiaujant, teikiant būtinus duomenis. Taip pat mane domintų, kaip jūs bendradarbiaujate su statistikos įstaigomis, tarkim, su Europos centrinė įstaiga. Aplinkos ekonomija yra labai svarbi tema. Kaip jau sakiau, mane domintų, kaip jūs keičiatės e, duomenimis su statistikos įstaigomis. Na ir dar vienas klausimas. Dėl tokių duomenų skleidimo. Iš tikrųjų, labai lengva formuoti visuomenės nuomonę teikiant duomenis, kaip jūsų agentūra galėtų prisidėti prie pažangos šioje srityje? Dėl oro kokybės ir smulkiųjų dalelių kiekio. Šiuo metu daugelįje miestų smulkiųjų dalelių kiekis ore viršyje normas. Ką jūs man, kaip Jūs manate, kaip reikėtų spręsti šią problemą? Deivis. Norėčiau paliesti keletą temų, labiausiai e, kuriomis domiuosi šiuo metu. Pirmiausia, dėl apivartinių taršos leidimų sistemos ir CO2 mažinimo tikslų. Jūs minėjote Italiją. Na, aš tikrai nepastebėjau, kad Italija taip atsilieka nuo tikslų, bent jau netkreipiau į tai dėmesio. Kalbant apie tikslus 2020, kartais atrodo, kad jeigu visa politika būtų įgyvendinta, 25, 25 procentais galėtume sumažinti CO2 emisijas iki 20 metų. Tačiau reiktų užtikrinti ir efektyvų energijos vartojimą. 3 procentais išaugo CO2 emisijos ir kalbame apie tai, kad pasieksime 20 metų tikslo, bet matau, kad CO2 emisijos auga 3 procentais ir apivartinta šios leidimų sistema tikrai neskatina investicijų į mažai anglės suvartojančią pramonę ir efektyvų energijos vartojimą. Taigi man kyla klausimas, kiek, su kokia rizika susidurėme, bandydami pasiekti tų, tų tikslų, kiek, kokiame pavojuje yra tie tikslai. Ačiū, Margarita Okman. Ačiū. Dėkoju už susitikimą Kopenhagoje, buvo labai naudinga pasikalbėti ir vėlgi tai susijęsi su biomase atliekomis ir klimato kaitos diskusijomis. Mano klausimas štaikos. Klimato neutralumas. Nulinių emisijų siekimas naudojant biomasą energijos gamybai. Panašu, kad ta priemonė nepasiteisino, nes tai nėra neutrali CO2 emisijos, emisijų prasme metodika. Kitas su tuo susijęs klausimas. Jeigu būtų atliekama išsamesnė analizė, kaip e, biomasę būtų galima gaminti iš pašarų, tuomet e, galėtumėme mažiau naudoti medieną ir panašiai. Ir jūs atlikote daug puikaus darbo, bandydami įrodint, kiek vertingas išteklis yra atliekos. Tačiau netgi dabar, kai atliekos yra vertinamos kaip išteklis ir atliekos yra deginamos ir gaminama energija, bet vis tiek nėra pakankamai gerai ir efektyviai tai daroma. Taigi būtų, būtų naudinga gauti daugiau skaičių ir galbūt taip pat e, tvarumo kriterijus dėl biomasės būtų galima susijęti. Panašu, kad komisija tos kriterijus siūlys, taigi norėtumėme matyti aiškesnius skaičius. Ačiū. Korin Lepaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai agentūros direktoriai už pristatymą ir už jūsų agentūros atliekamą darbą. Norėčiau pridurti tam, ką sakė pirmininkas ir Kris Deivisas dėl politikos ir koks ryšys yra tarp politikos ir politikos vertinimo. Labai svarbu čia nepamiršti ir ekonominių argumentų. Šalia to darbo, kuris atliekamas vertinimo srityje, tai yra labai svarbu Labai svarbi ir e, kiekybinė analizė, kiekybinis vertinimas. Taip pat labai svarbu ir prevencija ir taip pat e, svarbu parodyti, kiek prevencijos politika leistų sutaupyti ir finansinę prasme. Ir būtent per jūsų vertinimo darbus mes ir galėtumėme uh, pasiekti šių tikslų. Dabar dėl išlaidų eksternalizavimo. Tai yra esminis mūsų darbo elementas, kalbant apie kvotas, anglies apmokestinimą ir biologinę įvairovę ir visus dalykus. E, dažniausiai viskas susijęs su papildomais kaštais ir eksternali, kaštų eksternalizavimu. Ir viskas vyksta tikrai labai labai lietai išteklių srityje dar tik pirmi vertinamai atliekami. Taigi, kaip būtų įmanoma čia paspausti akceleratoriaus pedalą ir užtikrinti, kad greičiau būtų galima gauti kiekybinius duomenus, duomenys juos susijęsti su finansiniais ištekliais ir pateikti konkrečius pasiūlymus galbūt mūsų komitetui, komitetui, kuris nėra labai palankiai vertinamas kitų, pavyzdžiui, e, parlamento komitetų, tokių kaip ekonomikos reikalų komitetas. Ačiū. Jūs minėjote oro kokybės temą, sako ponas Grote. Ponas Zebert taip pat apie tai kalbėjo. Kalbant apie eismą, vis um, suprastėja kokybė. NOx normą mes taip pat įtraukėme į oro kokybės standartus. Kokią strategiją pat, ketina pateikti agentūra šioje srityje? Ka, kas ketinama daryti ateityje? Reikės peržiūrėti standartus Bet peržiūrėdami standartus turime pasiūlyti ir atitinkamus instrumentus. Mane domintų jūsų nuomonė šio klausimu. Ana Rosbach, prašom. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už be galo įdomų susitikimą. Ačiū už jūsų energiją, už užsidėgymą dirbant. Kaip ir mano kolegos, taip ir aš norėčiau jūs paprašyti išsamesnės analizės. Vienas asmuo man sakė, kad galbūt Europos Sąjunga galėtų kažką tai daryti, kovodama su oro taršta. Ką mes galėtumėm uh, padaryti, kovodami su tais fabrikais, kurie į aplinką išskiria pavojingas medžiagas, ypač rytų Europoje. Man atrodo, kad mes esame priversti kažką tai daryti. Ar mes galime imtis kažkokių veiksmų, ar galime tik teikti statistinius duomenis? Aš tikiuosi, kad mes galime kažką padaryti. Na ir dar vienas klausimas. Kaip yra matuojama vandens kokybę Europos upėse ar ežeruose, ar labai tas vanduo užtarštas? Man šis klausimas tikrai labai rūpi. Prašom, pane Magleit, atsakykite į klausimus. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad uh, atlikos ir oro kokybė bei vandens kokybė bei bioįvairovė yra mūsų pagrindinis uždavinys. Mes tengiamės supaprastinti logistiką, kad būtų paprasčiausiai pateikiama ataskaita apie atitikimą. Ir e, norime, kad būtų surinkta daugiau informacijos apie kasdien mūsų gyventojų sutinkamas sąlygas. Aš nenoriu iš anksto pateikti informacijos apie ataskaitą, kuris pateikta iš agentūros po 3-4 savaičių, bet galiu pasakyti, kad iš valstybių narių jau esame e, surinkę visą reikalingą e, informaciją apie EPRTR ir pateikėme e, ekonominę informaciją susijusią su tarša. Aš jums ir kitiems komitetams galiu pasakyti, kad turime įtikinamų skaičių, kodėl, patvirtinančių, kodėl mes turime dirbti kur kas daugiau. Mm, ne tik įgyvendindami tai, kas jau nustatyta, bet ir įrodydami, kad kokybė yra labai svarbi. Mm, mes dabar tobulėjant mokslui labai aiškiai E, matome, kad viskas yra susijęs su smulkiosiomis detalėmis, su, mišini, su mišiniais, su kuris susidarė mūsų žmonės. Pavyzdžiui, mes kalbame apie žemės lygio ozono sluoksnį, jis yra, e, daro žalą ne tik žmonių sveikatai, bet ir augalams bei gyvūnams gyvenančiams e, mūsų pasaulyje. Turime suprasti, kad Negalima paprasčiausiai visos Europos vertinti vienodai. Turim suvokti, kad kiekviename regione yra e, skirtumų. Būtina galvoti apie specifinę e, aplinką, apie visų miestų e, E, reikalus ir e, tiesiog reikia galvoti, kaip e, vertinsime tą statistiką, kurią gauname. Bendrai galiu pasakyti, kad palaikome labai gerą ryšį su statistinėmis tarnybomis ES ir valstybių narių biurais. Labai džiaugiuosi, kad Eurostat nusprendė surinkti tą statistiką iš erdvės Ir e, mes dabar galime labiau vertinti, kaip tarša yra susijusi e, su e, tam tikrų miestų tankiu ar mažesnių gyvenviečių tankiu. Tokiu būdu mes galime geriau vertinti taršalų būklę kasdienėme gyvenime. Artimiausiais mėnesiais apie tai bus daug kalbama. Labai geras klausimas buvo patiktas dėl to, kaip mes galėtume bendradarbiauti su visuomenė. Ir uh, Mes e, pirmiausia norime e, suteikti normales ataskaitas ir ta erdvės informacija turi būti greičiau pateikiama ir um, ta informacija turėtų būti prieinama žmonėms per internetą, e, greičiau, per telefonus, per kompiuterius. Ir taip galėsime geriau įsivaizduoti, kaip uh, E, bendras vaizdas atrodo. Taip pat galvojame apie tai, kaip atgaivinti e, ataskaitų sistemą, kuri dabar atrodo labai biurokratiška. Pilietinė visuomenė turėtų aktyviau dalyvauti ataskaitų rengime ir e, mes analizuojame galimybės, kaip įtraukti tą pilietinę visuomenę. E, labai pigiai e, tai galima padaryti, visuomenės apklausas organizuoti, telefonus pasitelkti ir taip galime surinkti informaciją apie vietos sąlygas. Iš dalies, renkant tokią informaciją ir jie keičiantis, leistume piliečiams geriau, plačiau suvokti ekologinę padėtį. E, pokalbis ar bendravimas su visuomenė tik didės ir mes kaip agentūra esame įpareigoti palaikyti tokias informavimo kampanijas ir įtraukti žmonės aktyviau į e, tokias kampanijas. E, galima net naudotis socialiniais internetiniais tinklais, kad žmonės geriau suprastų, kas iš tiesų dedasi Europoje. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisijos kolegos e, labai rimtai vertina biologinės įvairovės ir tam tikrų gyvūnų ir augalų rūšių nikimo problemą. E, mes jau matome, kad piliečiai yra įtraukiami į pasiūlymų rengimą. Žmonės gali e, teikti ataskaitas apie e, padėtį jų regionuose. O dabar grįžtu prie diskusijų apie klimato kaidą ir e, tai, kad biomasės biologinės energijos naudojimas neturi, nedaro žalos klimato kaitai. Buvo patiktas pavyzdys apie Italiją. Taip, jis yra mūsų ataskaitos paskutiniam sąraše. Negalima sakyti, kad viskas labai gražiai ten atrodo. Priešingai, matome, kad ekonomikos ūkinė sąranga keičiasi iš esmės perinama labai dažnai prie dujų ir dėl to emisijų mastas tik didėja energetikos sektoriuje. Bet galime pastebėti tam tikrą lėtėjimą e, kaip sakiau, 2,4 procentais išaugo tinkami skaičiai. Mes kaip ir įsipareigojimų nepažeidžiame, bet reikėtų padaryti daugiau. Jūs esate teisus teikdamas klausimą, ar sugebėsim pasiekti 25 procentus. Mūsų dabartinės analizės rodo, kad taip. Galėtumėm tai padaryti ir jeigu visos valstybės narės tai nuveiks, tai galėsim drąsiai teikti, kad 25 procentai yra įgyvendinamas tikslas. Tačiau svarbu nemažinti, nešvelninti reikalavimų. Visos valstybės narės turi e, gyvendinti joms keliamus reikalavimus ir kiekvienais metais jų pasiekimai turi būti įvertinami atskirai. Ir surinkti duomenys ir pasiūlymai teisės aktams rodo, kad 25 procentai turi būti racionalus, gali būti racionalus tikslas. Manau, kad tai nieko nestebina, nes e, jums pateiktoje ataskaitoje yra pateikta detalė ataskaita Ir jeigu turėčiau daugiau laiko, galėčiau detalės pristatyti, bet e, pačios valstybės narės patikė tos duomenis. Ir e, matome, kad net ir nebūdami garantuoti dėl tam tikrų duomenų, jau galime drąsiai teikti, kad tą 25 procentų tikslą pasieksime. Dėl emisijų priekybos, manau, kad kai perėsim į kitą etapą, e, pradėsim vertinti ir tą sektorių, kuriame nėra emisijų priekybos. Galvoju dabar labiausiai apie žemės ūkį. Diskusija, kuri ką tik pas jūs įvyko. Matome, kad žemės ūkiai įvyko dramatiškų pokyčių emisijų srityje. Tie pokyčiai turi ir toliau tęstis, bet iš dalies tai bus susiję su uh, e, trašų kainomis ir iškasamojo kūro išteklių raida. Kiti rimti klausimų yra vanduo ir biologinė įvairovė. Dabar jau po daugelio metų matome, kad e, kitose sektoriuose e, besimamos pastangos neišvengiamai pradeda duoti naudos mažinant emisijas. Todėl e, iš kitų sektorių bendrai galima pasakyti, kad yra pozityvių signalų ir mm, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama mažiau. Ir turbūt tai svarbu ne tik jūsų komitetui, bet ir kitiems. Mes iš savo pusės vis sakome, kad reikia neprarasti to pagreičio, kuris yra pasiektas e, jūsų aptariamoje politikos rytyje ir kitose politikos rytise. Dėl vandens, tuoj pereisiu jau prie pabaigos, galiu pasakyti, kad vandens kokybė išlieka didelė problema. Bendrai e, mes e, žinome, kad egzistuoja eutrofikacijos problema, azoto nitratų problema. E, mes e, tikimės, kad e, bus, jeigu pažvelgtume, kiek vandens yra sunaudojama pietuose ES, net 80 procentų kartais yra panaudojama laistimui, tai pradedam suprasti, kad e, ūkininkų tarp pradėjo didėti supratimas dėl vandens sunaudojimo. Jau matome šiokių tokių įrodymų pietinėse ES valstybėse apie tai. Grįžtu prie biologinės įvairovės bendriau. Kaip galima užtikrinti, kad e, ministrai nebekurtų tokios politikos, kurios negalima įgyvendinti. Vienas iš svarbiausių klausimų yra tas, kad biologinė įvairovė e, turi tam tikrą e, išvirkščią pusę. E, poveikio vertinimas nėra atliekamas gerai ir ataskaitos apie ekologinę sistemą yra rengiamos visame pasaulyje ir e, reikia žiūrėti, kaip nacionalinio kapitalo e, aktyvų vertė gali būti susijęta su nacionalinėmis e, apskaitos sistemomis. Jeigu norime, kad ekosistemų vertinimo ir apskaitos mechanizmai būtų pritaikyti ne tik resursų taupimui, turime suprasti, kad bus labai sunku e, šios klaus, šias e, ataskaitas renkti, nesižvelgiant į biologinę įvairovę. Norėčiau pareikšti tokią mintį, kad galbūt reikėtų e, visas politikos rytis įvertinti, įtraukiant ir vandenį bei biologinę įvairovę. Porą pasisakusiųjų kalbėjo apie biologinę įvairovę, biologinės atliekas, e, CO2 neišmetančias technologijas. Akivaizdu, kad kai pradedame kalbėti apie biomasės e, specifiką, e, priklausomai nuo to, kur ta biomasė gaminama, išaiškėja, kad viskas susiveza į ataskaitas ir inventorizacijas. Vienas iš sunkumų mums yra, ar galime sukurti tvarumo kriterijus biomasiai. Mes sakome taip, tai galima padaryti, bet tada reikia gauti visą informaciją apie tai, kas kur auginama, kur kokios kultūros ir kaip. Ir suprantame, kad į pirmąjį priedą neįeinančios valstybės taip pat turi būti įtrauktos. Aš nežinau, kad ar politiškai mes jau pribrendome tam ir nieko E, gero nepadaryčiau, jeigu dabar pasakyčiau, kad rengėme tokius e, globalius vertinimus apie tai, kad, mm, kurie leistų sukurti tvarumo kriterijus ir kurie leistų tuos kriterijus išmatuoti visame pasaulyje. Tai yra rimta dilema tarp akademinių ir teorinių diskusijų ir bandome suprasti, ką galima praktiškai padaryti, bet kai pradedi su kiekviena valstybė nare uh, šnekėtis apie tai, kaip biomasė kuriama, e, e, gaminama, iškyla daugiau sunkumų. Europoje daugiausia turėtų būti kalbama apie e, žemės paskirtį ir žemės naudojimo paskirties keitimą. Mes tokia, turim didelę grupę, kuri galvoja apie žalią infrastruktūrą ir Turbūt būtų pavojinga sakyti, kad um, ūkininkams galime duoti nurodymus, kada reikia palikti ganyklą, kada reikia aparti vieną ar kitą lauką. Manau, kad e, per ES konferenciją būtų galima tą padaryti, bet e, tarptautinės diskusija, kurios rūpi daugeliu jūsų, reikia pademonstruoti kur kas daugiau politinės valios, kad galėtume sukurti stebėsenos ir išsiaiškinimo sistemą. Tada galėtume mm, sukurti tam tikrą pasitikėjimą biomase. Ir dabar pereinu prie labai praktinio klausimo - atlikos ir agentūros vaidmuo. Aš žinau, kad kai kam iš jūsų neseniai labai rūpėjo atliekų įgyvendimo agentūros vaidmuo. Galiu pasakyti, kad įgyvendinimo problema yra susijusi su daugeliu skirtingų aspektų. E, pirmiausia, žinoma, egzistuoja bendroji problema e, - teisės aktų perkelimas ir jų nesilaikimas, neįgyvendinimas. Čia Europos komisijai tenka svarbiausias vaidmuo ir e, turėtų būti daugiau bendravimas valstybėmis narėmis tuo klausimu. Problemos, atliekų problemos esmė, mano nuomonė, dabar jau esu apsilankusi daugelėje, daugelėje valstybių ir bandžiusi išsiaiškinti atliekų teisės aktų įgyvendinimą. E, yra ta, kad būtina išsiaiškinti septynės pagrindinės problemas. Viena iš jų yra ne, teisės aktų nesilaikimas, investicijų stoka, kvalifikacijos stoka, nesupratimas, kuo skiriasi iš esmės e, atliekų, rušiav, e, atliekų rušiavimas ir perdirbimas. E, mes suprantame, kad yra paprasti tokie dalykai, kurie kartais ir nesuprantami vietos lygių ir jų neįgyvendinus nacionalinių tikslų neįmanoma pasiekti. Bendrai galime pasakyti, kad labai daug yra nesusipratimų dėl to, e, kaip valstybės narės galėtų būti vertinamos pagal atliekų tvarkymą. E, priklausomai nuo gyventojų kiekio, nuo energijos poreikių, atliekos gali būti apdorojamos skirtingai valstybėse narise. Bendrai siūlyčiau per artimiausią laikotarpį, per metus ar porą metų e, pradėti visą eilę bandomųjų tyrimų, kad e, e, mes išsiaiškintume problemos mastą tiksliau. Dabar apsilankius daugelėje valstybių, man susidarė įspūdis, kad daugelį gyvenimo problemų būtų galima išspręsti labai praktiškai ir tiesiai šviesiai dirbant. Per daug nemojuojant rankomis, Aišku, laiko tam prireiks, tačiau turbūt būtų geriau, jeigu su valstybėmis narėmis e, sukurtume geresnį dialogą ir e, įgyvendintume atliekų tvarkymo įgyvendinimo planus. Nes nekalbame apie tikrinimus, mes kalbame apie tai, kad e, turi pasiteisinti esamos sistemos, turi būti panaudota geriausia praktika. Dėl kokybės, aš manau, kad pirmiausia čia turim galvoti apie suinteresuotų pusių, miestų, savivaldybių įtraukimą, jos turi geriau suprasti problemos esmę. Atlikos akivaizdžiai turi, yra tas rytis, kurioje E, mūsų agentūra gali labai daug padirbėti. Galiausiai resursų reikės daugiau, bet iš pradžių, man atrodo, pagerindami bendradarbiavimą galime nuveikti labai daug per artimiausius keletą mėnesių, per pusmetį. Ir e, galime kalbėti apie septintąją EAP, apie tai, kokios diskusijos jos rėmose gali vykti ir kokiu rezultatu gali būti pasiekta. Man atrodo, kad atsakiau visus klausimus. E, bet jeigu ne, tai aš mielai sakysiu likusius. Much, uh, uh think... Labai ačiū, Žaklin. Man atrodo, kad iš tikrųjų jūsų veikla labai svarbi, o mums be galo įdomi. Mes esame priklausomi nuo jūsų atliekamų tyrimų ir analizių. Kaip matėte, buvo pateikta daug klausimų apie vandens kokybę, oro kokybę, uh, Netrukus e, bus keliama ir savartynų vairiose valstybėse narėse problema. Kalbėsime apie tai, kaip įgyvendinami teisės aktai. Taigi labai Jums ačiū. Mūsų delegacija buvo tiesiog sužavėta priimimu Kopenhagoje. Ir toliau tęsime bendradarbiavimą, sėkmės Jūsų veikloje. Iš tikrųjų, mums labai reikia tos agentūros Kopenhagoje. Aš norėčiau padėkoti už jūsų paramą. Yes, see you next time. See you next time. Iki susitikimo kitą kartą. I leave this you. Bien, nous continuons l'ordre du jour. Kągi, tęsėme darbo tvarkės kitus punktus aptarti. Žmogaus aplinkos saugos teisės aktų gyventinimas įvairiose valstybėse narėse. Ir pirmiausia, aptarsime padėtį Graikijoje. Ponas Kilakakis pristatys klausimą. Jis yra salėje, taip matau, prašau, ponės Kilakakis. komisija. Komisija sekė 90, direktyva, 91 direktyvos įgyvendinimą, ypatingai dėl savartinų Graikijoje uždarimo. Tai yra labai aktuali problema mano valstybėje. Ypatingai aktuali pastaruoju metu. Šių neteisėtų savartinų uždarimo terminas 11 metų birželio pabaiga, o atstatymas, atkūrimas iki 12 metų birželio mėnesio. Komisija paskelbė, kad e, nebus įmanoma atlikti visų veiksmų iki numatyto termino, kreiptis į teismą ir panašiai. Taigi mano klausimas yra štai koks. Koks yra įgyvendinimo etapas dabar Graikijoje, kiek savartynų buvo uždaryta ir ar tikėtina, kad visi savartynai bus uždaryti iki numatyto termino, bus atkurti, atstatyti iki numatyto termino 12 metų birželio mėnesio. Ačiū. Ačiū. Norėtume paprašyti komisijos atstovų atsakyti į pirmąjį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes gavome Graikijos atitinkamų institucijų ataskaitą, birželio 26 dieną. Ataskaitoje patvirtinama, kad Graikijos atitinkamos institucijos nesugebėjo iki 2011 metų birželio pabaigos užbaigti visą, visus veiksmus. Dar yra 82 nelegalų savartinai veikiantys po numatyto termino. Taigi, iš pradžių buvo jų 361, taigi pažangos pasiekta, bet ne viskas padaryta ir Graikijos valdžios institucijos įsipareigojo iki 12 metų birželio mėnesio uždaryti visus nelegalius savartynus. Mes susitikome su Graikijomis institucijomis rugsėjo 14 dieną, jos paaiškino, kad terminų nebuvo laikytasi dėl to, kad yra savivaldybių vykdoma reforma. Taigi darbai užstrigo ten dėl savartynų valymo ir panašiai. Na, didžiausia problema yra ES lėšų įsisavinimo gebėjimų nepakankamumas. Kalbant apie savartinų uždarimą, man atrodo, 62-68 procentai yra įsisavinama ES lėšų. Dėl to ES komisija įkūrė darbo grupę Graikijos klausimų ir viena iš darbo grupės funkcijų padėti Graikijos institucijoms, kuo galima greičiau įsisavinti ES lėšas, tam, kad būtų galima atkurti savartynus, išvalyti savartynus. Spalio 13 spaudos praneš, pranešime spaudai kalbama apie tai, kad vyko pirmas susitikimas tarp darbo grupės ir valdžios, Graikijos valdžios institucijų ir buvo kalbama apie savartynų tvarkymą. Taigi pažeidimų procedūra dar neužbaigta. Kitas etapas bus kreipimasis į teismą dėl baudų nustatymo, na, o pagrindinis komisijos dėmesys per darbo grupę yra gauti, įsisavinti, kuo galima Europos Sąjungos, daugiau ES lėšų savartynų uždarimui ir vietų išvalymui iki 12 metų birželio mėnesio. Ačiū. Dėkoju. Ponas Restorose, ar jis, ponas Restorose, ar jis yra čia, ar jam kažkas vietoj jo užduos klausimą jo vardu dėl e, Italijos vienos įmonės. Panašu, kad jo nėra. Tuomet Kris Deiviso užduotas klausimas dėl Natūra 2000 Bulgarijoje įgyvendinimo. Prašau, Krisai. Ačiū, pirmininkė. Nesitikėjau, kad penktas klausimas bus e, užduotas per penkių minučių laikų, tarp į taip greitai. Bulgarija. Kas atstovauja komisijai? Ačiū. Šis klausimas buvo užduotas komitete prieš pusmetį ir tuo metu sakėme, kad paprašysime, kad jūs dar sugrįžtumėte. Dėkoju, kad sugrįžote. Kai pastarai kartą atsakėte į klausimą, atrodė, kad nors komisija ir žino, kokia yra problema, bet nedaug kas vyksta. Na ir kadangi pažangos dabar jau yra šiek tiek pasiekta, norėčiau pirmiausia pasveikinti tą pažangą ir padėkoti komisijai už tuos žingsnius, kurių buvo imtasi tam, kad e, teisės aktas būtų tinkamai gyvendinamas. Ir taip pat pasakyti, kad e, nuo dabar iki galimos bylos Europos teisingumo teisme. Tai yra gan ilgas laikotarpis ir vietoje gali daug kas nuvyk, įvykti ar imsitės kokiu tai žingsniu tam, kad e, paragintumėte Bulgarijos valdžią pasirūpinti, kad tos vietovės būtų apsaugotos ir kad vėjų jėgainių statymas būtų apribotas, kol e, nebus išanalizuotas šis klausimas. Dėkoju Krisų už klausimą. Na, dabar komisijos atstovą kviečiu atsakyti į klausimą. Ačiū. Taip, kaip ir teisingai pastebėjote, pažangos padaryta nuo pastarojo karto. Uh, Šešios zonos, šešiose zonose buvo e, problemų dėl paskirties nustatymo. Taigi čia dabar dvi, dvi problemos Kaliakroje ir Reloje. Reloje ten nestatomos vėjų, vėjo jėgainės, o Kaliakroje aplinkosaugos generalinio direktorato atstovai lankėsi rūpiučio pabaigoje ir surinkome nemažai informacijos vėjo turbinas nufotografavome, jos gan įspūdingos. Ir komisija taip pat nus, nuspin, nusintė dar vieną laišką rugsėjo pabaigoje. Priežastis, kodėl dar nepateikta nuomonė. Mes norėjome surinkti visus bylos elementus, aspektus, turbinų statymą dezignuotose teritorijose. Uh, ir panašius dalykus. Taigi dabar byla jau kaip ir užbaigta, visa informacija surinkta ir dabar pažiūrėsime, kaip valdžios institucijos atsakys iki lapkričio pabaigos ir tada jau imsimės tolesnių veiksmų. Kaip minėjote, klausime, dabar yra užšaldytas vėjo jėgainių statymas tose teritorijose. Tai yra iš principo politinis ministro sprendimas iš dalies dėl to, kad nėra gebėjimų pakankamai toms turbinoms pastatyti. Taigi netgi be politinės valios ir, ir įsipareigojimų situacija yra saugi dabar, nes e, graikai negali daugiau pastatyti tų turbinų. E, taigi norime, kad e, pasistumėtų reikalai. Dėl, riloje, dėl situacijos Riloje kitą savaitę komisija ketina priimti sprendimą panašių pagrindų, irgi nusiūs papildomą laišką, atskleis visas bylos detalės ir panašiai. Žiūrėsime, kas nutiks tada. Dar norėčiau papildomą informacijos pateikti. Mes žvelgsime iš, iš abiejų sienos pusių. Vėjo turbinos Bulgur, Bul, Bulgarijoje ir Rumunijoje. Taip pat pažeidimų procedūra buvo pradėta ir Rumunijos atveju dėl tos pačios problemos. Ir darbo grupė dirba tam, kad pirmiausia būtų užtikrinamas vienodas elgesys su valstybėmis narėmis ir kad e, paukščiai išgyventų e, Bulgarijoje ir nebūtų nukirsti vėjo turbinų Rumunijoje. Ačiū. Well, I'm glad you've been able to put the case together. I suppose it's quite hard to disguise. Aš įsivaizduoju, kad netaip jau uh, nelengva yra nuslėpti vėjo turbinos ar visos eilės tokių generatorių egzistavimą. Aš e, manau, kad ta byla vis tik gali pasiekti teismą, nes yra pakankamai tikinančių argumentų. Mes e, Aš pats niekada nesu matęs tos zonos, bet aš įsivaizduoju, kad e, ten bus gana sukurtas didelis vėjo jėgainių parkas ir e, ta e, valstybės zona yra įvertinama kaip e, valstybės saugoma zona. Ar jūs manote, kad bus realiai prašoma tas vėjo turbinas, turbinas išardyti? Nes e, kai daug pinigų yra investuojama, politiškai būna labai sunku, ką nors pakeisti. Aš komisijai esu tokį argumentą teikęs, kaip komisija tai vertina. Gal galėtumėte atsakyti? Aš būčiau linkęs pasakyti, kad tai yra hipotetinis klausimas šiame etape. Visiausios galimybės yra įmanomas. Priežastis, kodėl mes e, e, labai tvirtą e, planą čia rengiame, mes stengiamės pasitelkti visus įmanomus argumentus, kad jeigu bus teisme byla iškelta, mes būsim pasirengę bilinėtis. Ačiū. E, Rossi pas mus atėjo. Dabar suteiksiu žodį um, po jam dėl atliekų tvarkymo kaimo teritorijose. Relativamente alla questione dei rifiuti in Campania. Visai neseniai e, buvo pradėta kalbėti apie atliekų tvarkymo direktyvos įgyvendimo kampanijas regione. Ar galėtumėt pateikti nors informaciją? Ačiū. Mes e, pradėjome procedūrą, esame Italijos pusėje ir bandome įvertinti, kokia yra padėtis kampanijos regione. Parlamentarai turbūt pastebėjo, kad E, Europos komisija yra nusintusi 260 e, e, pareiškimų laiškų, kuriuose yra reikalaujama taikyti baus, baudas. Italijos vyriausybė yra pateikusi keletą kampanijos regiono atliekų tvarkymo planų. Vienas iš planų buvo pateiktas kovo gale E, birželio viduryje buvo parengtas naujas variantas, bet viskas dar tebėra projekto būklės, nieko daugiau negaliu pasakyti. Šiuo metu e, vyksta strateginis e, ekologinis vertinimas, aplinkosaugos vertinimas ir tikimės, kad metų pabaigoje jis bus patvirtintas. Aš sakau, kad viskas dar yra tik rengiama, nes kol kas neturime nieko patvirtinto. Ir tol, kol nėra patvirtinto dokumento, ES finansavimas yra blokuojamas kad padėtume kampanijas regionui, bet taip Italijos vyriausybė nori, kad būtų. Kaip komisija vertina? E, mes netenkina, mūsų netenkina dabar atliekų tvarkymo plano projektas, jis eina teisinga kryptimi, bet galiausiai turbūt bus tenkinami ES teisės aktai, kai bus įgyventas atliekų tvarkymo planas. O jis bus įgyvendintas, bet dar nežinome kada. Su uh, savartynu iškyla didelė problema dėl to, kad reikia nutraukti atliekų kaupimą. Kampanija kol kas tai nedaroma. Naujas meras bando pakeisti padėtį, bet kol kas nieko nepadaryta. Dėl kopostinių vietų uh, ar anerobinių deginimo renginių. Salerno yra vienas daiktas išbandomas, bet e, kitur dar nieko nėra padaryta. Salerno, Neapolislio ir Kazerto deginimo renginiai turėtų pradėti veikti nuo 2014 metų. Papildomi savartynai ir e, jų mastas kol kas yra neaišku. Galvojame, kad 6 milijonai tonų atliekų galėtų būti talpinami, bet kol kas yra neaišku, kada tas laikinas e, deginimo renginys pradės veikti. Italai sako, kad nuo 14 metų, bet pažiūrėsim, kaip bus. Taigi didžiausia problema mūsų akimis yra realaus sprendimo pereinamam laikotarpiu stoka. Reikia nepamiršti, kad kiekvieną dieną 7200 tonų atliekų yra pagaminama kampanijos regione. Neapolio gyventojai sukuria daugiausiai atliekų vienam gyventojui visoje Italijoje. Kokiagi dabar padėtis? Europos komisija reguliariai susitinka su Italijos administracija ir mes tengiamės pastumti Italijos valdžią teisingą kryptimi, bet tai ne tik mūsų rankose. E, pažangos bus padaryta, kai atliekų tvarkymo planas bus priimtas, o kol kas atrodo, Ehm, kad dar egzistuoja grėsmė, kad atlikos kaupsis gatvėse. Administracija stengia to išvengti, bet visko gali būti. Ačiū. Madame Kadenbach, vous avez deux... Pone Kadenbach, du klausimai dėl Natura 2000, man atrodo, mūsų buvo. We start with Natura 2000 transparency. Austrijos... Visų pirma, pradėsiu nuo Natura 2000. Um, ehm, Austrija yra vienintelė valstybė narė, kuri nepateikė uh, duomenų, e, Natura 2000 duomenų baziai, o taip pat ir atitinkamai tinklapiui. Ką komisija ketina daryti dėl to, kad Austrija neįgyvendino e, direktyvos e, dėl aplinkos apsaugos informacijos teikimo visuomeniai reikalavimo? Komisija, na, iš tikrųjų gali būti pažeista ta skaidrumo direktyva. Jūs tikriausiai žinote, kad dvi valstybės narės prieštaravo tam, kad būtų skelbiami Natūra 2000 duomenis. Kita šalis buvo Junktinė karalystė, ji pakeitė savo nuomonę. Taigi dabar Austrija yra vienintelė jodoji dėmė Natūra 2000 žemėlapyje. Aš jau iškeliu šią problemą. Ja išsakiau Austrijos institucijoms rugsėjo mėnesį, jos pažadėjo kažką daryti, bet aš kiek suprantu, viena ar kita Austrijos federacinė žemė blokuoja sprendimą. Iš tikrųjų, tokių duomenų skelbimo reikalauja skaidrumo direktyva, kurios numeris 2003-4. 7 straipsnio antros dalies B punktas nurodo, kad turėtų būti skleidžiama informacija apie planus ir projektus. Na, neaišku, ar galima čia pritaikyti būtent šią nuostatą, tačiau mes spaudžiame Austriją, kad ji pateiktų informaciją. Taip pat e, mes e, darome spaudimą pagal Arhus direkt, e, teisės aktą. Be abejo, mes pasisakome už tai, kad būtų skaidriau teikiama informacija apie aplinkos būklę. Mes tą pasakėme ir Austrijos institucijoms. Komisija uh, siekia didesnio skaidrumo, taigi Austrija dabar turėtų imti spręsti Natūra 2000 problemą. Ačiū. Dar, viena, e, dar vienas klausimas yra susijęs su Natūra 2000 paskirimais. Yra sudarytas biologinės įvairovės sąrašas. Ji paskelbė Europos European Topic Center. Ir vėlgi noriu pasakyti, kad dar 2008 metais kovo mėnesį buvo pradėta pažydimo procedūra prieš Austriją, tačiau ji buvo nutraukta 2009 gruodį dėl duomenų trūkumo. Kada vėl Europos komisija ketina pradėti šią pažeidimo procedūrą? Galbūt komisija galėtų atsakyti. Na, iš tikrųjų, e, komisija turi padaryti savo namų darbus. E, teisės aktai aplinkos apsaugos rytyje yra susijęs su moksliniais duomenimis mes, kai pradėjome pažeidimo procedūrą prieš Austriją, mes galvojame, kad turime pakankamai domenų, bet nuvykę į teismą supratome, kad taip nėra. Nepaskirimo atveju kiekis Austrijoje yra aukštesnis, didesnis negu kad kitose šalise. Bet mes. Uh, teisme turime nurodyti, kokios vietovės turėtų būti įtrauktos į tą Natūra 2000 Austrijoje. Jeigu mes kreipiamės teismą, tai aišku, mes nenorime bylos pralaimėti. Aišku, mes turime galimybę kreiptis į teismą, kai turėsime patikimų mokslinių duomenų, kad tam tikros vietovės turi būti įtrauktos į Natūra 2000. Teismas iš tikrųjų elgesi griežtai. Ispanijos atveju buvo, buvo byla prieš Ispaniją ir ten teismas pareiškė irgi, kad reikia daugiau įrodymų. Galima būtų vėl kreiptis į teismą kitais metais, na bet kol kas mes dar to nepadarėme. Mes renkame mokslinius duomenis apie tas vietovės, kurias turi paskirti Austrija. Gal galite pateikti daugiau informacijos apie tai komisiją? Na, mano kolegos e, dirba su šiuo atveju. Tikrai negaliu pažadėti, kad kreipsime anksčiau negu 2012 metais. Mes turime surinkti pakankamai duomenų apie visas rušis, apie įvairias rušis ir įvairias vietovės. Pirmininkė, ar jūs informuosite parlamentą ir komisija apie tai, kas pusmetį. Taip, būtinai. Bonžu. Ačiū. Manau, kad baigėme aptarti šį darbo tvarkės punktą. Dabar norėčiau pasiūlyti perėti prie kito klausimo. Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose išmetamų kiekių ribojimas. Komisija skaitys pranešimą, Toma Revei, Tomas Revei pristatys šį klausimą, gal galėtumėte paaiškinti, apie ką eina kalba. Kreipiuosi komisijos atstovą. Ačiū, labai diena. Aš atstovauju Tomas Revei, esu François. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mus šiandieną. Pristatysime pirmąją komisijos ataskaitą dėl 2004-42 direktyvos, kuri populiariau žinoma kaip eko dažų direktyva, 27 gegužės buvo patvirtinta ši direktyva. Na ir pirmiausia, norėčiau priminti, kaip buvo primta ši direktyva. Dažų direktyva bandoma apriboti lakiųjų organių junginių išmetimą. VOC. Dėl kurie susidaro naudojant organinius tirpiklius dažuose, lakuose. Ir lakiosios organiniai junginiai išmesti į orą sudaro oksidus, pavojingus oksidus. Na ir tokia tarša tikrai kelia grėsmę. Ir ribinių verčių direktyvoje yra numatytos šių lakių organinių junginių e, išmetimo viršutinės ribos. Norint laikytis tų ribų, valstybės narės turi sutvarkyti emisijų šaltinius, įskaitant ir organinius tirpiklius. Na ir šią direktyvą buvo bandoma papildyti veiksmus, kurių imtasi jau yra valstybių narių lygmenių. Oro taršos teminė strategija 2005 metais patvirtinta nurodo, kad lakiųjų organinių junginių emisijos ES turėtų būti sumažintos 0,5 51 procentų, lyginant 2000, e, su 2000 lygmenimis, tam, kad būtų pasiekti tarpiniai tikslai iki 2020 metų nustatyti toje strategijoje. Na, o vėlesni ES vertinimai rodo, kad e, toks tikslas, emisijų mažinimo tikslas įmanomas pasiekti per veikiančius teisės aktus ir čia svarbus teisės aktas ir yra dažų direktyva. Dažų direktyvoje numatytas reikalavimas, kad atitinkami produktai būtų pateikiami į rinką tik tuo met, jeigu lakių organinių junginių iš išlakos neviršyje tam tikrų verčių, verčių nustatytų 2007 m. sausio mėnesį. Dažai lakai antrajame etape jų e, gamyboje išmetami lakių organinių junginių e, vertės yra nustatytos vėlesnėme 10 metų e, sausio mėnesio laikotarpyje. Kalbant apie direktyvos įgyvenimą, pirmosios valstybių narių ataskaitos dėl stebėsenos programų pateiktos 8 metų birželio mėnesį ir buvo įvertinta 7 metų situacija tose ataskaitose. Direktyvos įgyvendinimas e, dar buvo tik prasidėjęs tuo metu ir padarytos išvados dėl įgyvendinimo gali būti laikomos tik tai preliminariomis. Valstybių narių ataskaitose pateikiami įrodymai, kad valstybės narės stebi įgyvendinimą per apsilankimus vietose ir inspekcijas, tačiau kai kurios valstybės 7 metais neįgyvendino programų e, dėl inspekcijų ir tikrinimų ir Europos komisija ragina dalintis geriausią praktiką tam, kad situacija tose valstybinėse narėse pagerėtų. Tolesnė informacija dėl dažų direktyvos įgyvendinimo bus surinkta iš valstybių narių 10 metų įgyvendinimo ataskaitose, kurios turėtų būti pateiktos vasarą. Tada komisija įvertins tas ataskaitas ir pateiks apibendrintą apžvalgą 12 metais. Kalbant apie direktyvos peržiūrą, 9 straipsnį devintame straipsnė numatyta tokia peržiūra, jeigu atsirastų galimybės dar labiau sumažinti lakių organinių junginių emisijas pagal oro kokybės e, tikslus. 2008-2009 metais komisija atliko studiją, į kurią įtraukė įvairius partnerius ir bandė įvertinti visus variantus tam, kad būtų galima išplėsti apriepti ir taip pat numatyti uh, griežtesnius apribojimus transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose. Tačiau netgi reglamentuojant didesnį e, kiekį produktų, emisijos smarkiai nesumažėtų, bet įgyvenimo problemos išauktų ir administracinė našta bei kaštai padidėtų. Dėl tų priežasčių komisija padarė išvadą, kad e, apriepties peržiūra ir dažų direktyvos verčių peržiūra nėra tikslinga einamojo momentu. Preliminari, pre, ši preliminarioji išvada bus peržiūrėta, kai bus peržiūrėta teminė strategija, ką ketiname padaryti 13 metais. Šioje peržiūroje komisija atsižvelgs į visuomenės veikatos ir aplinkosaugos tarpinius tikslus, taip pat į galimas potencialias priemonės siekiant sumažinti oro taršą, parenkant pačias efektyviausias kaštų prasme priemonės. Dėkoju. Ačiū. Pone Okonį, jūs paprašėte žodį. Dėl kito klausimo. Dar kažkas nori paklausti. Prašau. Ponas Zanoni. Ačiū, ponė pirmininkė. Perskaičiau ataskaitą ir man neaiškus kai kurie dalykai. Gal galėtumėte paaiškinti. Uh, Čia skaitau, kad kalbant apie valstybių narių inspekcijas, patikrinimus, buvo tikrinami ir gamintojai, ir importuotojai, pardavėjai. Ir nuo 0 iki 550 skirtumas yra, kiek buvo atlikta tų patikrinimų. Taigi, iš tiesų labai toks didelis e, skirtumas tarptų skaičių ir, man atrodo, dėl to kyla problemų dėl įgyvendinimo. Ir įsivaizduoju, kad ta problema yra aktuali, aktuali ir kitų direktyvų atveju. Tai galbūt būtų protinga numatyti kokią tai vieningą bendrą sistemą dėl vidinių patikrinimų. Turint omenyje, kad yra tokie milžiniški skirtumai tarp tikrinimų skaičiaus. Uh, Taip pat ataskaitoje čia nematau lentelės, kur būtų galima, kur būtų išvardinti valstybių narių atlikti tikrinimai. Kiekviena valstybė kiek tų inspekcijų atliko. Man atrodo, kad dokumentas tikrai būtų naudingesnis, jeigu tokia lentelė jame būtų pateikta. Matytumėme, kas tikrino, kas netikrino. Taip pat ataskaitoje matau, kad čia pagrindinė problema įgyvendinant direktyvą, yra tai, kad trūksta administracinių išteklių, kurie būtų skiriami tokiems patikrinimams. Taigi man įdomu, kai priimama tokia direktyva, ar nereiktų pamastyti ir numatyti kokio tai finansavimo, teikti kažkaip tai paramą valstybėms narėms, nes jeigu trūksta lėšų, tuomet direktyva nebus įgyvendinta tam tikrose valstybėse. Dar vienas klausimas. Pabandysiu dabar susitelkti ties problemos esme. Savo ataskaitoje teigiate, kad lakiųjų organinių junginių emisijos būtų mažesnės jeigu tie produktai būtų nenaudojami de dezodorantų ir antiperspirantų naudojame gamyboje. Tačiau jūs teigiate, kad taip padaryti, to padaryti neįmanoma, nes vartotojai tam nepritartų. Taigi vertinant tai mm, oro kokybės ir aplinkosaugos konsensuso kontekste, aš manau, kad reikia žvelgti toliau, ne vien tik į vartotojų poreikius ir norus. Prieš keletą metų, pavyzdžiui, vartotojai buvo pripratę, įpratę naudoti plastikinius maišelius e, apsipirkinėdami, o dabar, pavyzdžiui, yra kitaip naudojami ne vienkartiniai maišeliai. Taigi, ir tai yra naudingiau aplinkai. Taigi Aš nemanau, kad reiktų taip paisyti vartotojų norų. Dabar kalbant apie tai, kiek atliekama patikrinimų. Jūs ketinate didinti jų kiekį, tačiau panašu, kad ataskaitos, ataskaitoje daromos išvados, kurios yra tokios e, nelabai daug žadančios. Gal jūs galėjote kažkokiu tai esminis, esmingesnių dalykų čia numatyti? Ar norėtų dar kažkas pasisakyti? Ne? Kągi, komisijos atstovui suteikiu žodį. Ačiū. Dėl įgyvendinimo problemų ir um, tai, kiek atliekama buvo patikrinimų, atitikties patikrinimų ir tas skaičius toks įvairus. Tai iš principo tai buvo tik pirmasis bandymas įvertinti teisės akto įgyvendinimą. 7 metais e, tai buvo daroma. Norėčiau priminti, kad 2004 metais tik tai buvo priimta direktyva ir ji buvo tik tai bepradedanti įsigalioti 7 metais. Na ir pastebėjome, kad skirtumas toks nemenkas, dėl to ir teigiau, kad e, imsime tolesnių žingsnių ir raginsime keitimąsi geriausią praktiką ir uh, kad nu, tokie, tie skirtumai nebūtų tokie dideli ir kad būtų atliekami tie tikrinimai. Tačiau šiek tiek atsargiau kalbėčiau apie tas preliminariasias išvadas. Mes tikrai bandėme tik tai pasitelkti tą gautą informaciją, e, sukauptą iš dešimtųjų metų ir e, remdamiesi tą informaciją, kai sukaupsime, gausime informaciją apie dešimtuosius metus, galbūt galėsime daryti e, svaresnės išvadas dėl įgyvendinimo ir atliekamų tikrinimų. Dėl administracinių išteklių trūkumo mes irgi į tai pasižiūrėsime, gavę naujausios informacijos iš dešimtųjų metų. Dabar dėl peržiūros ir galimų apriepties išplėtimo variantų. Uh, Dezodorantų antiperspirantų kategorija, matyt, potencialiai yra daugiausiai išmetanti lakių organinių junginių. Mes e, ataskaitoje minime tą studiją ir e, toje studijoje irgi ištiškėjo, kad negau, ne, neturime pakankamai informacijos apie tai, kaip tai paveiks vartotojus, jeigu uždrausime šį uh, šio produkto naudojama dezodorantuose, antiperspirantuose, galbūt tuomet jie pereis prie kitų produktų, kur yra daugiau naudojama lakių organinių junginių. Taigi, iš principo reikia pažiūrėti, kokia, kokia, tai galėtų, kokia galėtų tai sąlygoti vartotojų elgseną. Ar uždrausti tuos produktus naudoti toje produktų kategorijoje, arba riboti jų kiekį. Na ir tikrai tą panalizuosime kai svarstysime teminę strategiją dėl oro taršos mažinimo ir bandysime išsiaiškinti, kur būtų galima imtis kaštų prasme efektyvių priemonių ir mažinti tarš, taršos, taršius junginius įvairių produktų grupėse. Ačiū. Dėkoju. Periname prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Mūsų Kolegos, kurie svarsto šį klausimą, neatvyko, todėl aš jums trumpai pristatysiu, apie ką kalbame. Mes e, visi žinome neseniai e, vėl išriškėjusi E. coli problemą. Ji buvo nustatyta kai kuriuose maisto produktuose ir atskleidė sistemos silpnumą. Iškyla klausimas, e, ar nebuvo galima padaryti tenk, tenkamų pamokų iš šio incidento, e, išmokti, e, iš, pasimokyti iš klaidų. E, šis klausimas e, į mūsų darbo atverkę buvo įtrauktų pas paskubomis ir dabar mes bandome išsiaiškinti, ko buvo pasimokyta iš šios atvejo. Atrodo, kad pono Ladislav Miko dar nėra, jis dar nespėjo atvykti bet gal ponas Vandik ar ponas Ryan galėtų e, šiek tiek daugiau informacijos suteikti. Pane Okony taip pat turėtų, manau, daug informacijos ir kiti, jeigu norit ką pridurti, galite pasisakyti. Taigi, pirmiausia, žodis ponui Vandik ir ponui Ryan. Ačiū. Labai ačiū. Aš esu John Ryan iš uh, E, viešosios veikatos ir užkrečiamų lygų skyriaus e, generalinis direktoratas Sanko. E, visuomenės veikatos požiūrių Europos komisija bandė išsiaiškinti, ko buvo galima pasimokyti iš ekoli nelaimės. Ypač dabar, kai peržiūrime teisės teisėkuros iniciatyvą ir galvojama keisti teisės aktus dėl užkrečiamų lygų poveikio vertinimas leido mums padaryti tam tikras išvadas ir dabar e, baigiamas parengti teisės akto pasiūlymas. Tikimasi, kad Europos komisija gruodžio mėnesį jau šiais metais jį priims. Iš principo, galima pasakyti, kad šis teisėkuros pasiūlymas atsižvelgs į Europos e, pre, lygų prevencijos ir kontrolės centro įsteigimą 2004 e, metais po to, kai buvo e, sukurti užkrečiamas lygas reguliuojantis teisės aktai. Jie buvo paskelbti 98 metais. Taigi, pirmiausia, bus galvojama apie tai, kaip galima teisės aktus atnaujinti, atsižvelgiant į tos agentūros egzistavimą. Uh, Antras dalykas, atsižvelgime į tarptautinius sveikatos reglamentus, į tarptautinės sutartys. E, Pasaulio sveikatos organizacijoje priimta e, sveikatos sutartį įsigaliojusi 2005 metais. Kiekviena valstybė narė atskirai yra pasirašiusi tą e, PSO sutartį ir mes dabar bandysime integruoti tarptautinius uh, E, sveikatos reglamentus Europos bendrijos teisės aktus per šį naująjį teisės aktą. Trečias dalykas, e, bandėme e, pasimokyti iš 2009 metų H1N1 pandemijos. Europos komisija atliko visą eilę vidinių vertinimų. Europos komisija 2004 metais jau buvo 2009 metais padarė tai, bandėme pažiūrėti, ko galima e, pasimokyti. Ir lygiai taip pat dabar darome su ekoli sukelta injekcija šiais metais. Galiu pasakyti, kad ketiname organizuoti kartu su veterinarijos administracija ir maisto saugos administracija e, konferenciją, kuri vyks dar šių metų pabaigoje. Bandysime išsiaiškinti, kokios e, pagrindinės ekoli sukeltos injekcijos E, išvados gali būti padarytos ir kokių pamokų galima išmokti. EFSA ir ECDC e, kolegos e, padės mums, manau, susidaryti bendrą vaizdą. Kaip jau sakiau, visa tai bus įtraukta į teisinį, teisės akto pasiūlymą, kurį komisija svarstys dar šių metų pabaigoje. Tikimės, kad po to, kai teisės aktas dėl užkrečiamų lygų bus priimtas, E, ir įgyvendintas, mes e, būsime tvirčiau pasirengę tokių užkrečiamų lygių protrukiams. Antras dalykas, kai kalbame apie stebėseną ir rizikos vertinimą, e, tai jis bus išplėstas užkrečiamų lygų sričiai galiausiai bus e, gerinamas e, visuomenės informavimas ir e, bendravimas su visuomenė apie užskrečiamas lygas. Taigi mes įvardinsime labai aiškiai, ko išmokome per H1N1 ir per E. coli pandemijas. E, taigi tarptautiniai teisės aktai bus įtraukti ir e, mūsų pasirengimas bus pagerintas. Baigdamas galiu pasakyti, kad pandeminių, epideminių vakcinų e, bendras pirkimas taip, ir jo procedūra bus taip pat aptarta šiame pasiūlyme. Aš žinau, kad Europos komisija nori sustiprinti komunikatą dėl užkrečiamų lygų ir tas komunikatas bus paskelbtas dar šiais metais. O dabar galiu suteikti žodį ponui Miko, kuris ką tik atėjo. Thank you, Madam Chair, and apologies, I have got the... Uh, Ačiū pirmininkė. E, atsiprašau, kad pavėlavau, bet man buvo pasakyta, kad aš turiu atvažiuoti be 15.6. E, Nepervinkit, e, gerbiamas direktoriau, mes šiek tiek suskubame ir anksčiau svarstame klausimą negu planuota. Norėčiau suteikti informaciją apie lygos protrukį ir pamokas bei komentarus, e, kurias, kurios galime padaryti dėl maisto saugos. Pakartočiau statistiką ir bendruosius skaičius. 3910 e, e. coli atvejų buvo užfiksuota ES, Norvegijoje ir Šveicarijoje. 782 atvejai e, išsirutuliojo iki komplikacijų ir bendrai infekcijos e, protruko metu mirė 46 žmonės, daugiausia Vokietijoje. Be to, Europos ūkininkų organizacija įvertino, kad nemažiau kaip 812 milijonų eurų E, prarado daržovių augintojai per pirmasis dvi krizės savaitės. E, bendrai e, daržovių eksportas buvo uždraustas iš 33 valstybių, įskaitant Rusiją didžiausią, ir 600 E, milijonų eurų buvo prarasta. Europos komisijos finansinė parama sudarė 10 milijonų eurų iš skubos pagalbos paketo ir papildomi 15 milijonų buvo suteikti specialių žemės ūkio produktų skatinimui. 7 e, milijonai, 75 milijonai buvo uh, suteikti kartu su valstybėmis narėmis bendradarbiavimas ES lygių tarp rizikos e, verti, vertintojų ir Europos mokslinių organizacijų, tokių kaip EFSOS ir e, ACDC, buvo labai veiksmingas, reikalingi tinklai buvo operatyviai aktyvuoti, koordinavimo posėdžiai buvo organizuojami beveik kasdien, apimant visas valstybės ir visų valstybių maisto saugos agentūras. Kaip žinote, Europos komisija atliko pagrindinį vaidmenį e, koordinuodama atsaką į šią krizę, ypač e, tarp e, maisto saugos agentūrų ir ES atitinkamų institucijų. Mes stebėjome padėtį, koordinavome konsultacijas profesionalams ir vartotojams ir aiškinomės, e, e, kas yra infekcijos šaltinis, kuris gamintojas yra infekcijos šaltinis Vokietijoje. Kaip žinote, EFSA padėjo Europos komisijos greito reagavimo sistemai funkcionuoti. Mes labai glaudžiai bendradarbiavome su maisto saugos administracijomis valstybėse narėse, išsiaiškindami ir nustatydami e, pirminį infekcijos šaltinį. Kai tik taršos šaltinis buvo nustatytas ir e, buvo nustatytas ryšys su sėklomis atvežtomis iš Egipto. Europos komisija ėmėsi reikalingų priemonių Europos rinkoms apsaugoti. Buvo nuspręsta laikinai sustabdyti visų sieklų ir grūdų įvežimą iš Egipto nuo 2011 m. Liepos 6 dienos. Be to, Europos komisija suorganizavo mm, maisto ir žemės ūkio organizacijos e, vizitą į Egiptą. Europos e, tos, organ, e, tos komisijos išvados buvo mm, aiškios ir buvo pasakyta, kad Egiptas kol kas nesuteikia pakankamai hygienos, hygieninės apsaugos produktams importuojamiems ES. Europos komisija e, nustatė tam tikrus apribojimus iki spalio galo, bet dabar mes norime juos pratesti iki metų pabaigos. Norėčiau taip pat pakalbėti apie tai, kokiu pamokų išmokome per šią krizę. Akivaizdu, kad e, mokytis iš krizės reikia. E, kaip sakėte, žmogaus sveikatos požiūrių Buvo labai daug diskutuojama apie tai, kaip pagerinti įspėjimo sistemą. Ir lapkričio pabaigoje yra organizuojamas bendras susitikimas tarp e, vyriausių veterinarijos pareigūnų ir vyriausių e, sveik, žmogaus sveikatos pareigūnų. Taip pat tame susitikime dalyvaus ES atsakingos agentūros. Suprantame, kad labai svarbu nacionaliniai administracijai neskubėti teikti informacijos apie galimus infekcijos šaltinius, jeigu neturi tam aiškių įrodymų. Tačiau akivaizdu, kad reikia ir pasirūpinti, kad priimdami visus sprendimus ir e, reaguodami į įvykius e, turėtume e, laikytis ir prevencinio um, principo, kad apsaugotume visuomenės sveikatą. Europos komisija su valstybėmis narėmis aptars galimus būdus sustiprinti Europos masto e, koordinavimą, stebėseną ir vertinimą ir visuomenės sveikatos srityje e, ir maisto saugos srityje turi būti padidintas ES greito reagavimo gebėjimas. E, suprantame, kad reikia gerinti ir komunikavimą su vietos ir valstybių centrinėmis administracijomis. Paprašėme, kad EFSA suteiktų mokslinius faktus e, dėl galimo rizikos įvertinimo ir bandėme išsiaiškinti, kokios rizikos vartotojų sveikatai gali sukelti e, vairios sieklos arba daigai. Tai yra e, vienas iš klausimų, kuris dar būtų išspręstas ateityje. Be to, žiūrime, kaip būtų galima geriau keistis informacija apie molekulinius bandymus per duomenų bazės. Yra ES daug referencinių laboratorijų, EFSOS ir ACDC, kurios e, gali teikti tokius duomenis. E, turi būti organizuojamas ir geresnis saugaus maisto programų dėstymas, e, personalo mokymas tomis temomis. Ir paaiškėjo, kad e, tos darbas yra labai svarbus. Taigi trumpai tiek aš e, galiu pasakyti apie mūsų ataskaitą. Mielai išklausysiu jūsų komentarų ir nuomonių. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė direktorių, dabar ponė Okony. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Dėkoju už tokią įdomią kalbą. Iš tiesų, jis suteikė informacijos apie problemas, kurios iškilo dėl e, šios infekcijos nevaldomo plitimo. Ir tai buvo mūsų diskusijų e, centrinė tema ilgą laiką. Aš du klausimus pateiksiu. Pirmiausia, mes e, sakome, kad reikėtų pasitelkti mokslininkų išvadomis, kad sumažėtų e, E, riziką susijusi su tokių sėklų naudojimu. E, šios e, sėklos buvo draudžiamos Europos Sąjungoje. Ir norėčiau paklausti, ar gamybos procese šių biologinių grūdų gamybos procese yra e, kokių požymių paaiškinančių ekoli bakterijos atsiradimą ar pagrindžiančių šios bakterijos atsiradimą. Ar nėra taip, kad tie grūdai ir sėklos yra e, lengviau užkrečiami negu kiti produktai? Antras klausimas. Matėme, tris pagrindinius taršo šaltinius - ūkius. E, Prancūzijoje e, buvo Lilis, e, Prancūzijoje, atsiprašau, Vokietijoje buvo Hamburgas. Lilyje buvo užkrėsti kepsniai Mano klausimas būtų toks, ar iš tiesų e, ta mėsa buvo taršalo šaltinis? Ar ištyrus tą bakteriją, išanalizavus e, jos kilmę, e, galima ją susijęti su tais grūdais? Ačiū. Labai ačiū. Man atrodo, kad komisijos pateikta ataskaita yra tikrai išsami. Parlamentas, o ir mūsų komitetas jau yra patvirtinęs rezoliuciją, kur mes suformulavome įvairius klausimus ir problemas. Taigi džiaugiuosi komisijos pasisakymu. Dabar jau galime daryti štai kokią išvadą. ES turi labai gerą iš ankstinio įspėjimo sistemą. Kaip ir anksčiau kalbėjusi kolegė, taip ir aš dar išvelgiu štai kokį klausimą. Mes pastebėjome infekcijų šaltinių tokiuose srityse, kur galvome, kad nieko blogo negali atsitikti. Ir aš norėčiau pasitirauti štai ko. Ar iš tikrųjų egzistuoja tas pavojus, ar e, komisija ketina efektyviau kontroliuoti ekologinę žemdirbystę, tam, kad būtų galima užkirsti kelią tokioms nelaimėms. Na ir dar vienas svarbus klausimas. Visuomenės akise mes turime elgtis skaidriau. Buvo sukelta panika visuomenėje, visiškai bereikalo buvo prarasti 812 milijonų eurų reikėtų daug ką daryti ir politinių lygmenių. Specialistų darbas buvo tikrai puikus, bet manau, kad mes turėtumėm skatinti vietos institucijas netai populistiškai skleisti informaciją. mes turėtumėm pateikti daugiau mokslinės informacijos. Man atrodo, kad pasiūlymas yra geras. Iš tikrųjų, reikėtų geriau stebėti užkrečiamas lygas. Na, dėl vakcinų. Pasiteirausiu, ar jūs ketinate finansuoti vakciną? Tai tikrai būtų brangu. Ar jūs ketinate tik atlikti mokslinius tyrimus dėl tokios vakcinos įmanomumo. Anksčiau H1N1 atveju buvo pagaminta vakcina ir paskui ją reikėjo sunaikinti, nes nebuvo naudojama. Galbūt jūs galėtumėte pateikti informacijos, kaip jūs ateityje ketinate geriau valdyti tokias krizės. Miriam, mi allaccio anch'io al problema del eh, biologico. E... Aš irgi norėčiau pasisakyti dėl ekologinių, ekologinių ūkių problemos. Man atrodo, kad eh, iš tikrųjų šis atvejis pasėjo šiek tiek panikos ekologinių produktų rinkoje. Iš tikrųjų, dar yra daug neatsakytų klausimų. Uh, ir tai tikrai kenkia pramoniai. Vis dėlto ši pramonė yra labai svarbi, nes e, ji prisideda prie švaresnės, tvaresnės e, žemės e, ūkio politikos krypties. Ekologinė žemdirbystė sukelia mažiau žalingų emisijų. Taigi aš norėčiau pasiteirauti, ar yra duomenų, kokį poveikį patyrė ši rinka, iš kur ši rinka gali jausti spaudimą. Abejonių dėl šios rinkos, organinių produktų rinkos dėl egzistuoja. Vartotojai turi dar abejonių. Taigi kokią įtaką šis įvykis turėjo ekologinių produktų rinkai? Jūsų kažką nori dar pridurti. Taip, pridursiu tam, ką sakė kolega. Su šia krize dėl ekoly yra susijęs dar vienas aspektas. Būtent kaip yra valdoma krize. Kai kurie veiklos sektoriai labai smarkiai nukentėjo dėl to, kad nebuvo koordinuojami veiksmai ir ypatingai žemės ūkio sektorius susidurė su ekonominiais, finansiniais sunkumais ir problemomis. Nors nebuvo visiškai tie sektoriai, tarkim, susiję su, tais, su tomis sėklomis. Taigi turime kalbėti ir apie maisto saugumą ir visuomenės veikatą, bet šalia ir vartotojo apsaugą, bet šalia to dar turime nepamiršti ir uh, E, krizių valdymo, kaip tvarkytis krizės atveju tam, kad ne, ne pakenktumėme tam tikriems veiklos sektoriams. Dėkoju. Ačiū. Dabar, ponė direktoriau, suteiksiu žodį jums ir prašau labai konkrečiai atsakyti ponios Aukoni du klausimus. Tai yra du skirtingi klausimai, būtent kaip taikyti prevencinį aspektą, pasiremti mokslininkų duomenimis. Ir kitas klausimas, kaip efektyviau tvarkytis krizės sąlygomis. Galbūt tai turėtų būti labiau subalansuotas, subalansuoti veiksmai atsižvelgiant ir į visuomenės veikatą, ir į kitus aspektus tam, kad nukentėjusių jų būtų kuo mažiau. Tai aišku yra labai delikatus klausimas. Uh, Taigi gal galėtumėte papildomai pakomentuoti tos dalykus, ponė direktoriu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad vyksta vertinimo procesas ir kaip jau sakiau, detalės aptarsime tuo met, kai gausime papildomos būtinos informacijos iš Maisto saugos agentūros ir taip pat atitinkamų institucijų valstybėse narėse. Taigi, pristatysiu dabartinį mūsų požiūrį į klausimą ir dabartinius argumentus, tačiau tai tikrai nėra dar išbaigti. Išbaigtiniai atsakymai, nes e, procesas dar vyksta. Na, pirmiausia, norėčiau paliesti vieną klausimą, kuris mano manimu yra svarbus. Reikia pasakyti, kad atvejų pasitaiko kasmet, šimtai atvejų yra nustatoma Europoje ir tiesiog čia buvo labai specifinis, specifinė atmaina. Tačiau E. coli bakterijų pasitaiko reguliariai. Ir turiu taip pat pasakyti, kad Lilio atveju buvo ten kita atmaina, nesusijusi su šia šiuo atveju, taigi čia susijęti tų dviejų dalykų mes uh, tikrai negalime. Dabar kalbant apie ekologinę žemdirbystę ir ar saugu, saugus yra ekologiškas maistas ar ne. Analizė vyksta, tačiau šiuo konkrečiu atveju sėklos iš Egipto ypatingai, kurios yra importuojamos. Uh, tos sėklos nebuvo originaliai pirminio atveju skirtos žmonių vartojimui. Tai buvo tiesiog daiginimui skirtos sėklos. Na ir čia nėra problema dėl to, ar tai yra ekologiškos sėklos ar ne. Tiesiog turime pasirūpinti, kad taip neatsitiktų, kad tos sėklos nebūtų naudojamos maistui dabar kontroliuojamos yra ir tos sėklos, kurios yra skirtos daiginimui ir jos gali patekti į maisto grandinę, bet jos turi būti kontroliuojamos. Dabar dėl krizių valdymo. Žinoma, pritariu, kad tai yra labai svarbus elementas. Vėlgi, kol nėra atlikta analizė, sunku pasakyti, kad štai tai tą ar tą būtų galima buvę padaryti geriau. Bet jau kaip minėjau, kartais informacija yra pateikiama dar be mokslininkų patvirtinimo. Ir kartais tai sukelia atitinkamą perdėtą visuomenės reakciją. Turime išsiaiškinti, kaip elgtis tokiu atveju. Čia problema yra ta, kad komisijos vaidmuo yra tik tam tikrų momentų įgyvendinamas ir mes turime pirmiausia žiūrėti, kas atsitinka vienoje ir kitoje valstybėje narėje. Na ir dabar dar turime išsiaiškinti ir gauti daugiau informacijos, kad galėtumėme pasakyti, kaip tiksliai būtų galima čia pasimokyti iš to atveju. Paprašysiu kolegos dar pateikti atsakymus į klausimus susijusius su, su visuomenės sveikata. Taip, dėl visuomenės sveikatos ir rizikos valdymo. Norėčiau pasakyti, kad E. coli atvejis šiais metais buvo pirmasis, kai visuomenės sveikatos rizikos valdymo ekspertai susitiko su maisto saugos ekspertais ir dirbo kartu, nes iš principo atsižvelgiant į dviejų komitetų įgaliojimus, vyko, vyko kasdien audio konferencijos tam, kad būtų galima stebėti, kaip evoliucionuoja situacija, pirmiausia dėl visuomenės veikatos, buvo vertinami statistiniai duomenys ir naujausia informacija iš visuomenės veikatos institucijų ir taip pat buvo bandoma ieškoti, kokių priemonių iš visuomenės veikatos ryties būtų galima e, pasitelkti e, gydant pacientus, kurie sirgo, susirgo, kurie kuriems e, išsivystė tam tikros e, lygos. Ir taip pat vertinti šaltinio, šaltinio, šaltinius ir taip pat pasitelkti daktarų patirtį, kaip keitėmės geriausią praktiką ligoninės ir gydytojai, kurie gydė tuos pacientus, tai keitėsi informacija realiu laiku. Ir kas kart per tokius susitikimus dar ir maisto saugos kolegos nuolatos pateikdavo savo gautą informaciją iš laboratorijų, ir buvo bandoma išsiaiškinti, kokiomis priemonėmis būtų galima išimti tuos produktus iš rinkos. Taigi tai buvo labai įdomus eksperimentas, kaip bendro valdymo e, būdu buvo derinama ir visuomenės veikatos politikos sritis su ribotais teisiniais įgaliojimais ir maisto saugos e, politikos ekspertai, kurių įgaliojimai yra didesni. Dėl visuomenės informavimo norėčiau pasakyti, kad nuo devintųjų metų H1N1 pandemijos. Valstybės narės laikė, kad kur kas geresnis informacijos teikimo koordinavimas yra reikalingas. Na ir per ECOLI atvejį vėlgi mes mobilizavome sveikato saugumo komiteto ekspertus ir bandėme išsiaiškinti, kokios, kokia informacija buvo teikiama visuomeniai per internetą ar per laikraščius ir bandėme parengti savo visuomenės informavimo strategiją tokią, kad būtų pateikta informacija remiantis naujausiais moksliniais duomenimis. Taigi mes bandėme taip teikti visuomenė informaciją, kad e, tai būtų mūsų visuomenės saugumo, e, sveikato saugumo politikos dalis, nes visuomenės informavimas yra labai svarbi rizikos valdymo dalis ir mes bandome sustiprinti ir formalizuoti šią konkrečią veiklos rytį. Ačiū. Pone Šneilhart, kažką norite dar pasakyti? Ja, ich... Taip, noriu dar šitą pasitikslinti, galbūt neteisingai supratau, bet jūs sakėte, kad tos importuotos sėklos neturėjo būti naudojamos kaip maisto produktai. Iš tų sėklų tiesiog turėjo būti išauginti maisto produktai. Taigi aš norėjau pastrauti, kokiais tikslais turėjo būti įvežtos tos sėklos. Nelabai supratau, kodėl tos sieklas buvo įvežtos ir naudojamos daigams. Galbūt jūs galite paaiškinti. Ar galėtų kas atsakyti? Yes, uh, good, <clears throat> good afternoon. No, this... Labą dieną. Tos sieklos buvo pakuotėje skirtoje sėti sėklas, sėjai, o ne maistui. Ir rengdami šventę mokykloje jie panaudojo tas sėklas e, daiginimui ir tuos daigus panaudojo e, žmonių maistui. Tačiau pirminis, pirminė paskirtis buvo būtent siekloms. Ir Prancūzijoje panaudota siekla buvo skirta būtent e, ne maistui, o sėjai. Bon, bah écoutez, euh, dans acte, <laughs> que peut-on dire Ką be pridursi? E, galima rekomenduoti nusipirkti akinius. Aš tiesą sakant esu pati tokių produktų vartotoja. Ir e, tai yra parduodama tokiuose nedidelėse e, maisto gamybos e, parduotuvėlėse, maistui skirtų produktų parduotuvėlėse ir tai yra daiginimui skirtos sieklos kulinariniams tikslams ir galima pasakyti, kad tos sieklos yra net kartais gatavai parduodamos tokiuose daiginimui skirtuose indeliuose. Todėl galbūt informacija apie suvartojimą nebuvo aiškiai pateikta, nebuvo parašyta, kad tų sėklų negalima valgyti. Aš pati, tiesą sakant, nesu niekad mačiusi ant pakelio, kad būtų parašyta, kad negalima valgyti. Manau, kad ta tema sugrįž dar prie diskusijų stalo. Ačiū gerbiamas direktoriau, gerbiami kiti komisijos atstovai. Dėkoju, mėly kolegos. Kitas susitikimas e, spalio 27 dieną 9 val. Strasbūrė. Gero vakaro.